Colleagues, I'm going to make a start. We have a packed agenda. Pradėkime, kadangi mūsų darbo atverkė labai įtempta. Dar kartą dėkoju visiems, kurie atvykote laiku ir pradėkime laiku. Pirmiausiai e, patvirtinkime darbo atverkę. Taigi, kolegos, dėl darbo tvarkės. E, Pone Joana Mikl Leitnel yra Austrijos vidaus reikalų ministrė ir pasisiūlė pristatyti Austrijos iniciatyvą mūsų komitetui. Todėl įtraukiau šį klausimą į darbo tvarkę E, ketvirtadienį 3 valandą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad teikimas dėl rezoliucijos, dėl situacijos viduržėmio jūros regione ir dėl holistinio ES požiūrio į migraciją yra perkeltas į kitą lybę posėdį, kuris vyks gruodžio 11 dieną. Taip pat 18 darbo tvarkės klausimą nagrinėsime nuo 10.30 iki 11.30 ir 17 darbo tvarkės klausimą nagrinėsime nuo 11.30 iki 12.30. O jeigu prieštaravimo nėra, tuomet darbo tvarkę tvirtiname. Toliau antras darbo tvarkės klausimas – pirmininko pranešimas. E, Pone Hoyt, e, turite e, pastabų dėl vedimo tvarkos? Prašau. Ačiū pirmininkė. Taip, e, rugsėjo ketvirtą dieną buvo pateiktas teikimas siūlymas dėl rezoliucijos dėl žmogaus teisų apsaugos Graikijoje. E, aš pateikiau tą pasiūlymą dėl rezoliucijos ir dabar girdėjau, kad koordinatoriai nutarė e, nesiūlyti, neįtraukti šio klausimo į darbo tvarkę. Norėčiau jūsų paklausti, ar tai ar tai įprastas darbo metodas, nes pa, aš pateikiau šį dokumentą pagal darbo tvarkos taisyklių 113 punktą ir aštuoni parlamento nariai Graikijoje yra kalėjime įkalinti ir norėčiau taip pat paklausti jūsų nuomonės, paprašyčiau jūsų pateikti informaciją dėl šio pasiūlymo, dėl rezoliucijos. Ačiū, ponia Boj. Taip, koordinatorių darbo tvarkėje šis klausimas buvo, tačiau frakcijos e, nesureagavo į tai. Tai mes pateiksime dar kartą šį klausimą. Iš tikrųjų, buvo šis klausimas įtrauktas į darbo tvarkę, bet frakcijos neišsakė jokios nuomonės. Taigi, kitaip tariant, Taigi tiek jūsų klausimų. Dabar matau dar prašoma žodžio, tik nematau pavardės. Prašau. Han Filimski iš Austrijos. E, nepritariu tam, kaip parlamentas dirba pagal darbo tvarkos taisyklės, pažydžiami demokratijos principai ir nesuprantu, kaip galima vykdyti parlamento veiklą. Koordinatorių susitikime reikia pasiruošti komiteto posėdžiui. Taigi, e, kurie, taigi priimamas sprendimas, kurie, kurios, pasi, kurie pasiūlymai dėl rezoliucijos yra atmetami, kurie priimami ir jeigu vyksta tinkamas procesas, uh, dėl rezoliucijų, dėl džihadistų, dėl e, grįžimo ir taip toliau. Taigi, jeigu mes teikiame rezoliucijas pagal e, laikydamiesi tinkamo proceso ir jeigu tos rezoliucijos atmetamos, tai tai yra nepriimtina. Negaliu pritarti jūsų teiginiui, nes jeigu laikysimės taisyklių, laikysimės e, tinkamo parlamentinio proceso, tuomet kiekvienas klausimas turi būti demokratiškai tikrinamas. Na, turėtumėte tam pritarti. Tiesiog buvo šis klausimas trauktas į koordinatorių darbo atvarkę, frakcijos neišsakė jokios nuomonės, taigi aš dar kartą įtrauksiu ir pranešiu Jums apie tai. Tiek tuo klausimu, toliau judėkime tolin. Toliau, kolegos, dėl vertimo režimo šiandien dėje nėra vertimo į Danų, Latvių ir Kruatų kalbas. Antras darbo tvarkės klausimas, koordinatorių rekomendacijų patvirtinas remiantis darbo tvarkos taisyklių 205 taisyklę. Jan Albrecht buvo paskirta pranešėja dėl e, pranešimo, kuris teikiama savo iniciatyvą dėl rekomendacijų Europos komisijai dėl TTIP o Jorojen Leners iš EPP frakcijos buvo paskirtas pranešėjų e, ITRE pranešimui, steigiant programą dėl saveikumo sprendimų Europos administracijoms, verslui ir piliečiams. ISA 2. Saveikumas e, tai priemonė siekiant modernizuoti viešąjį sektorių. Na, o dabar pereikime prie trečio darbo tvarkės klausimo ir tai yra baudžiamosios teisės priemonės kovai su sąjungos finansiniams interesams kenkiančių sukčiavimo. Kolegos, e, vyks paskutinės trišalės dėrybos, jos įvyko 26 lapkričio ir pranešėjai e, pateiks naujausią informaciją tuo klausimu. Taigi, prašau, Fernando, informuoti mus. Ačiū Klod, labai trumpai pateiksiu informaciją dėl dėrybų, dėl paskutinių trišalių dėrybų, kaip jau minėjau, dėl PIF e, direktyvos šios dėrybos vyko per Strasbūro sesiją, pirmininkaujant Italiją dirba šiuo klausimu, yra įsipareigojusi e, pasiekti pažangos kad dėrybo šiuo klausimu pajudėtų. Praėjusią savaitę buvo akivaizdu, kad, e, kad parlamentas ir taryba e, nutarė, kad būtų naudinga priimti sprendimo būtent dėl e, viešojo pareigūno apibriešties, public official, ir ten kalbama apie e, tai, kad reikėtų įtraukti Europos parlamento narius ir nacionalinių parlamentų narius. Ankstesnėje direktyvoje, e, kuri buvo patvirtinta 95 metais, tai buvo nurodyta, o kalbant apie didžiausias ir mažiausias įkalinimo bausmes, tai šiuo klausimu diskusija dar vyksta, bet parlamentas pritarė tam, kad uh, būtų nustatytos ribos. O tai mūsų nuomonė yra labai svarbu ir mes laikomės tokio požiūrio dėl komisijos pasiūlymo. Reikia stebėti, stebėti tą sumą, e, kokios sumos žala yra padaroma ES biudžetui ir reikia nustatyti kaltininką, taip pat nustatyti, kurios, nu, už kurias nusikalstamas veikas yra skiriamos didžiausios arba mažiausios įkalinimo bausmės, tai yra penkeri metai, tokia yra riba, bet dabar taryba dirba šiuo klausimu, e, kad susilpnintų tokį požiūrį ir kad paliktų daugiau e, teisių laisvių nacionaliniam parlamentam ir kad tai būtų nustatyta nacionaliniuose parlamentuose kodeksuose. Toliau kitas klausimas dėl PVM įtraukimo į direktyvos taikymos rytį. Šis klausimas per trišalės dėrybas dar nebuvo aptartas, bet tai yra labai svarbus klausimas. Mes laikomės principo, kad reikia įtraukti PVM kaip ES biudžeto pajamas. E, TVR ministrų Tarybos posėdis vyko vakar ir buvo siekiama, buvo, yra užbaigiamas pirmi, Italijos pirmininkavimo laikotarpis ir jeigu sprendimas nebus rastas toks, kuris mums priimtinas, tai tai reikš, kad mes toliau kalbėsime su pirmininkausiančia Latvija šiuo klausimu, tačiau vis tiek uh, tarybos, ministrų tarybos lygmenių dar yra tikimybės e, sulaukti sprendimo dėl PVM, ar jis bus įtrauktas į taikymos rytį ar ne. Ir tikimės, kad kai kurios valstybės narės parodys lankstumo, kad būtų galima susitarti dėl šios direktyvos ir kad būtų galima veisingai tęsti diskusijas. Ir O per kitą sesiją Strasbūre, tikėkime, turėsime judėjimo laisvės E, Priešingo atveju teks darbą baigti pirmininkaujant Latvijai per kitą semestrą. Ačiū. Ačiū. Taigi dabar siūlau aptarti šį klausimą. Ačiū Jums už pristatymą. Toliau dėl pinigų plovimo dokumento prašau informuoti. Praėjusią savaitę vyko trilo, trišalės dėrybos Strasbūrė, e, kitos dėrybos vyks po dviejų savaičių, tai yra ekon komitetas, ekon komiteto dokumentas, šiuo metu yra du pranešėjai. Problemiškas punktas yra toks, kad parlamentas nori viešo registro e, dėl savininkų, kad būtų galima kalbėti ne tik apie pinigų plovimo klausimus, bet ir apie mokesčių vengimą ir mokesčių mažinimą teisėtomis priemonėmis. E, atsižvelgiant į LuxLeaks e, situaciją, e, mes aptarėme, kokios yra spragos mokestinėje sistemoje ir praėjusią savaitę uh, taryba e, teigė, tarybos atstovai taryba pasiūlė tą registro formą, o parlamentas nepritarė, kadangi viešoji prieiga yra pribota. Ir komisija prižadėjo dar pasistengti ir dar kitaip suformuluoti. Mes e, matėme komisijos dokumentą, bet su šešėliniais pranešėjais dar šio klausimo neaptarėme ir nesu įsitikinusi, ar per kitą trilogą reikės e, apie tai diskutuoti. Bet tuo tarpu buvo paskelbtas laiškas, jį paskelbė Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos finansų ministrai ir tame laiške teigiama, aš cituoju, kad papildomai atsiranda tikra galimybė judėti pirminčioje srityje, kalbant apie mokesčių vengimo klausimus, ir ES teisės aktuose būtų galima daug, nurodyti daugiau dalykų e, dėl registrų ir kitų situacijų, kad naudą gaunantys savininkai būtų nustatyti mokesčių mokėjimo tikslais. Na, čia nesakoma, kad kurkime tokį registrą, tačiau tas registras yra nauji, naudingas kovojant su mokesčių vengimo. Ir manau, kad per trilogus jau bus galima diskutuoti atsižvelgiant į šį laišką, nes buvo kalbama, kad toks viešasis registras nėra reikalingas kovojant su mokesčių vengimu, kadangi tai neįtraukta į teisinę taikymo sritį, bet Italijos, Vokietijos ir Prancūzijos finansų ministrai teigia, kad e, tai turėtų pakreipti dėrybas kitaip, taigi aš e, pristatysiu šį laišką ir tarybai ir komisijai. Um, okay. Dėkuoju, Judith, dėkuoju uh, e, už šviežiausią informaciją. Tai kągi dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Noriu pažiūrėti tik tai, ar Rauzi Bindi jau atvyko. Jisai dar pakeliui. Ką tai reiškia? Jisai jau yra pastate? Jis tuoj tuoj pasirodys ar kaip? Aš tikrai nenoriu čia skleisti kažkokius stereotipų dėl italo gebėjimo punktualiai atvykti į posėdžius. Jūs sakote, tuo atvyks maždaug, kada galima jo tikėtis? Ana, tu galėsi užpildyti pauzę. Gerai, gerai, prašau, prašau Ana, Ana, tik tai tu moki tikrai tai gerai padaryti. Aš tiesiog norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė Judith. Mes įsiaiškinome, kad labai daug operatorių bankų sistemoje nieko nežino, pavyzdžiui, apie e, lengvatinių paskolų gavėjų registrą. Pavyzdžiui, Vokietijoje niekas apie tai nežinojo. Ir mums buvo pasakyta, kad Vokietija priešinasi tam, kad būtų kuriami tokie registrai. Ir dabar, kaip ir minėjo Judith, finansų ministrai pasirašė laišką vakarą, ne, jeigu aš gerai suprantu. Na, aš manau, kad parlamentas turėtų laikytis mūsų pranešime išdėstytos pozicijos. Uh, Ir Judith ir Karlos puikiai gina mūsų tą poziciją trišalėse dėrybose. Puikiai, Ana, tau pavyko užpildyti tą pauzę. Leisiu mūsų svečiams e, gerai įsitaisyti. Kolegos, mes turime ge, uh, labai aktualų klausimą. Kalbame apie uh, Mes e, išklausysime e, Italijos parlamento kovos su mafija kitomis nusikalstamomis organizacijomis tyrimo komiteto pranešimą. Pas mus atvyko Italijos parlamento e, komiteto nariai. Ir kaip visiems mums yra žinoma, mes taip pat turime kovos su nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komitetą, Krim komitetą nemažai šiandien posėdė dalyvaujančių Libe komiteto narių dirbo tame komitete. Ir Libe, kaip jums yra žinoma, sprendžia ir klausimus, kuriuos nagrinėja Italijos parlamento kovos su mafija tyrimo komitetas. Taigi mums rūpi panašus klausimai. Praeitais metais mes patvirtinome naujas taisyklės dėl turto konfiskavimo ir Europos tyrimo orderio. O šiuo metu mes nagrinėjame įvairius teisėkuros pasiūlymus susijusius su pinigų plovimu, su Europos vier, uh, prokuratūros uh, steigimu, su Eurojustu, Europolu, uh, ES finansų interesų apsauga ir taip toliau. Ir kartu vyksta diskusijos dėl ES vidaus saugumo strategijos. Taigi jūs atvykote pas mus labai svarbių laikų. Mums bus labai įdomu išgirsti jūsų pristatymą. Ir ilgai nedėlasdamas norėčiau suteikti žodį jums ir gal jūsų kolegoms tam, kad jūs galėtumėt pristatyti mums savo tyrimo išvadas. Daug kas, ne tik italų delegacijoje, bet ir apskritai Libi komitete jūs gerai pažįsta. Uh, Ir pirmiausia, mes suteiksime žodį jums, o po to galėsime pradėti diskusiją su komiteto nariais. Rauzai, prašau. Ačiū, pirmininkė. Pane pirmininkė, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti jums visiems už galimybę Italijos parlamento kovos su mafija ir kitomis nusikalstamomis organizacijomis tyrimo komitetui atvykti jūsų posėdį tam, kad mes pristatytume jums savo kovos su organizuotų nusikalstamumu darbo rezultatus. Pradėjus Italiją pirmininkauti taryboje, buvo susitarta dėl bendrų priemonių kovojant su mafija. Senatoriai taip pat pritarė mūsų veiksmams ir šiandien. Mes tikimės, kad ir uh, kiti parlamento rūmai taip pat patvirtins mūsų ataskaitas, deputatų rūmai patvirtins mūsų ataskaitas. Aš dirbau Europos parlamente nuo 89 iki 94 metų. Turiu prisipažinti ir dirbti buvo nepaprastai įdomu daug ką sužinojau ir man yra labai malonu matyti, kad Europoje vis daugėja valstybių narių, man labai malonu yra tai pasti, pastebėti, ponė pirmininkė. Mūsų tyrimas užsieima kova su mafija ir kitomis nusikalstamomis organizacijomis. Aš vadovauju tam komitetui ir jisai buvo sukurtas 1997 m. spalio mėnesį. Ir maždaug prieš metus mes baigėme savo darbą. Keičiantis kadencijomis šio komiteto įgaliojimai visuomet yra atnaujinami. Ir mes dirbome jau 15 metų mes galime pradėti tyrimus lygiai taip pat, kaip tada gali daryti ir teisės saugos pareigūnai. Be to aš norėčiau pasakyti, kad Italija daug kas sužinojo apie mafiją. Italijoje aktyviausiai kovojama su mafija ir kitomis nusikalstamomis organizacijomis. Mes turime nepaprastai veiksmingas priemonės kūrėme tas priemonės e, ilgą laiką, jomis reguliariai naudojame tam, kad kovotume su nusikalstama veikla, kuri, kaip žinia, nepripažįsta jokių sienų. Tai reiškia, kad mūsų priemonės, mūsų ginklai taip pat turėtų veikti per sienas. Mes nuolatos atsižvelgiame į pagrindinių teisų ir laisvių hartiją ir žmogaus teisų konvenciją kovodami su organizuotų nusikalstamumu. Tyrimo komitetas, kuris veikia jau 15 metų, jis veikia beje net ir tuomet, kai buvo neįgima, kad Italijoje veikia mafija. skatino keisti galiojančius teisės aktus ir šiandien šis tyrimo komitetas yra sukaupęs labai daug žinių. Todėl jisai gali kompetentingai teikti pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo. Piero Latore, kuris buvo nužudytas mafijos uh, veikėjų. In, uh, nine, in uh, 1982 metais paliko palikimą, kurį mes puoselėjame tyrimo komitete. De 2013 m. lapkričio mėnesį mes nusprendėme, kad reikia kalbėti apie mafijos veiklos e, plėtimą, tarptautinę mafijos veiklą. Ir mes pradėjome rūpintis organizuotų nusikalstamumo ir mafijos tarptautinę e, dimensiją. Mes taip pat įvertiname dabar taikomų priemonių efektyvumą, e, vertiname kaip veikia valstybės įstaigos ir ar pasiteisina turimi teisės aktai. Taip pat galvojame apie tai, kokių tarptautinių sustarimų reikia, norint geriau kovoti su organizuotų nusikalstumumu. Bet to mes bendradarbiaujame ir su įvairiomis organizacijomis, bandydami sukurti kovos su mafija erdvę Europoje. Visuomet atsižvelgdami į savo komiteto mandatą, mes taip pat vertiname ir nusikalstamų organizacijų poveikį mūsų ūkiui ir, ir socialiniai sistemai. Be to mes nagrinėjome, ar nėra pažydinėjimos įvairios tarp, tarptautinės sutartys ir kaip organizuotas nusikalstamumas veikia vidaus rinkos funkcionavimą. Kolegos dirbo nemažai ir jie turėjo parengti ataskaitą Italijos pirmininkavimo taryboje progą. Mes sugebėjome surinkti labai daug informacijos, kurie leis mums palyginti kokios e, e, kovos su mafija ir politikos taikomos yra Italijoje ir kitose šalise. Mafija užsima ne vien priekybą narkotikais ir kontrabandą, tradicinėmis e, veikomis, bet jie užsima ir pinigų plovimu. Mes suprantame mafijos veiklą plačiau, nes mafija da, uh, žlugdo visuomenės pasitikėjimą valstybės struktūromis. Ir todėl mes manome, kad kova su mafija nėra kokios nors vienos valstybės nacionalinės interesas. Tai yra, tai yra kova, kuri yra kur kas platesnė nei vienos šalies pastangos ir iniciatyvos. Uh, Manome, kad būtent organizuot nusikalstamumo srityje mums reikia labai aktyvios, veiksmingos ES lygmenių veikiančios politikos. Mums reikia kurti e, teisingumo ir saugumo erdvę Europoje. Mūsų komiteto steigiamuosiuose dokumentuose e, ir kitų Europos organizacijų steigiamuosiuose dokumentuose visi šie tikslai yra įvar, išvardyti. Mes manome, kad mafija veikia mūsų ekonomiką ir kelia grėsmę norui atkurti, siekiu atkurti augimą Europoje. Taigi mafija kelia grėsmę mūsų ateičiai. Pati Europa ir įvairios jos institucijos pripažįsta, kad organizuotas nusikalstamumas ir mafija veikia vis aktyviau tarptautinių lygmenių. Mums reikia atlikti papildomų tyrimų dėl to, kaip tai vyksta, kokį poveikį mafijos veikla daro mūsų bendrajam vidaus produktui ir remdamiesi vis, šios analizės duomenimis mes galime pasakyti, kad, kad Dėl mafijos paprastai prarandama 3,7 procento bendrojo vidaus produkto, o visoje Europos Sąjungoje mes prarandame maždaug 1 procentą visos Europos Sąjungos bendrojo vidaus produkto, tai yra 120 milijardų eurų per metus. Ar mes galime savo tai leisti? Ne, mes taip nemanome. Mes manome, kad mes turime suaktyvinti kovą su organizuotu nusikalstamumu tam, kad galėtume užtikrinti, kad mūsų visas turimas turtas būtų e, skaidrus. Jau ir taip e, neigiamų reiškinių mūsų ūkėje yra labai daug. Mes norime turėti pilietinę ekonomiką, kuri būtų pačiame ES dėmesio ir piliečių centre. Todėl mes manome, kad mums reikia kurti kovos su mafija kultūrą Europoje. Ir tokią kultūrą reikia puoselėti ne tik tose šalise, kur dabar jau veikia mafija, bet ir potenci, tose šalise, kur potencialiai mafija gali įsitvirtinti. mafija nėra vien gerai žinomos e, nusikaltelių organizacijos. Romoje kovos su mafija e, prokuroras pradėjo tyrimą ir jam pavyko ir jam pavyko pateikti kaltinimus pagal mūsų baudžiamojo kodekso 416 straipsnio B dalį. Nusikalstamos organizacijos taip pat užsieima bauginimais, jos aktyviai veikia politinės organizacijas, politinės partijas ir nurodinėti mafijai negali, atsiprašau, mafija nepripažįsta sienų. Ji veikia per sienas ir daro įtaką ir niekimą poveikį visų mūsų ekonomikai. Mes norėtume kreiptis ir visus ir paprašyti, kad nebūtų kartojamos tos klaidos, kurios buvo daromos kitur, kaip, pavyzdžiui, buvo neigiama, kad mafija egzistuoja. Kaip tai buvo padaryta Milane, šiaurės, kitur šiaurės Italijoje, kai buvo teigiama, kad uh, mafija tai yra tik tai Kalabrijos ir Sicilijos problemos. Tai suteikė mafijai galimybę įsitvirtinti Šiaurės Italijoje ir kitose miestuose ir įsitvirtinti tiek, kad jie galėjo daryti įtaką vietos ir nacionaliniams rinkimams. Taigi mafija nepripažįsta jokių sienų. Tai reiškia, kad ir kovodami su ją mes taip pat turime žengti per sienas. Turime turėti tinkamas kovai su mafija skirtas priemonės. Tai yra didžiulis blogis. Blogis, kuris kenkia Italijos, ES ir visam pasaulio, viso pasaulio ūkiui. Šis parlamentas per praeitą kadenciją sukūrė specialų komitetą. kuris e, turėjo nagrinėti kovos organizuotų nusikalstamumu, e, buvo pinigų plovimų klausimus. 2013 m. rugsėjo 30 d. tas komitetas patvirtino savo išvadas, kurioms mes pritarėme. Ir mes tikimės, kad visa ES galės prisidėti prie šios iniciatyvos. Be to norėčiau pabrėžti, kad iki šiol atliktas darbas, apie kurį mes norime Jums šiandien papasakoti, privertė mūsų šalį prisimti jai tenkančią atsakomybę. Nes atsižvelgdami į kai kuriuos ES priimtus sprendimus, Mes turėjome pasitaisyti, nes vėlavome perkelti savo nacionalinius teisynus, kai kuriuos su baudžiama teisė ir baudžiamų sprendimų vykdymu susijusius sprendimus. Turėjome taip pat pasistengti tam, kad perkeltume į savo teisyną e, direktyvą numeris 783-2006. E, ši direktyva yra susijusi su e, turto konfiskavimu. Taip pat e, perkelėme direktyvą numeris 213, e, kuri, kuri yra susijusi su baudžiamųjų tyrimų vykdymu Europos Sąjungoje. Ji buvo patvirtinta 2014 m. balandžio 3 dieną. Be to dabar daugiau dėmesio skiriame ir tam, kad galėtume tinkamai perkelti ir kitų teisų, teisės aktų nuostatų. Mes manome, kad mūsų komiteto vykdomas darbas Neskaitėte ir šiandien jums pristatoma ataskaita turėtų paraginti visą Europos Sąjungą, ypač dabar, kai Europos Sąjunga pirmingauja Italiją, prisimti mums visiems tenkančią atsakomybę ir patvirtinti kovai su mafija reikalingas priemonės. Aš norėčiau padėkoti komiteto pirmininkui už tai, kad jisai sutikė man galimybę pasisakyti. Jisai jau minėjo kai kuriuos svarbius jūsų darbo aspektus. Ir mes tikimės, kad Teisingumo ir saugumo ministrų taryboje taip pat bus patvirtinti kai kurie sprendimai. Ir tikimės, kad ES vadovų tarybos posėdėje, kuris vyks baigiantis Italijos pirmininkavimui, bus taip pat kalbama ir apie kovą su mafija. Dabar trumpai norėčiau pakalbėti apie Europos prokuratūros steigimą. Mes manome, kad ši Tikimės, kad ši tarnyba netrukus galės pradės, pradėti realiai kovoti su mafija. Ji padės mums derinti mūsų teisingumo sistemas ir taip užkirsti kelią mafijos plitimui kitose valstybėse narėse. Be to mes siūlome taip pat parengti naują direktyvą dėl turto konfiskavimo, tam, kad galima būtų baigti kurti tą teisinę bazę, kuri buvo buvo jau kuriama, patvirtinus direktyvą 42.2014. Mes turime ir prevencinių priemonių, jas taip pat reikia stiprinti. Ir tikėmės, kad turto konfiskavimo režimą galima bus taikyti plačiau tam, kad galima būtų visiškai atsižvelgti į Italijos uh, tam, kad galima būti konfiskuoti turtą be apkaltinamojo nuosprendžio. Mūsų komitete dirba kolegos ir iš Palermo, ir iš Sicilijos. Teisėjai Markonė, Tortalinė ir, ir teisėjas Letora aiškiai mums parodė, kad mafija siekia pinigų ir jie naudojasi pinigais tam, kad galėtų generuoti dar daugiau pinigų. Ir todėl, jeigu norime su jais kovoti, turime pirmiausia atimti iš jų uh, finansinės lėšas. Taip jie nebegalės išlaikyti savo uh, taip vadinamosios mafijos socialinės apsaugos sistemos. Uh, Mes taip pat pastaruoju metu pradėjome ir savo teisės aktų, savo statymų analizę, nes e, mes suprantame, kad mums pavyko pasiekti labai svarbių rezultatų, ypač po to, kai patvirtinami naujas priemonės dėl mafijos turto konfiskavimo. Tačiau ne, konfiskavus tą turtą nėra labai lengva jį perduoti bendruomeniai, jį gražinti bendruomeniai. Mes manome, kad būtent taip reikia elgtis su neteisėtų būdų įgytų nusikaltelių turtu, nes tas turtas buvo nesažiningai atimtas iš vietos bendruomenių. Todėl labai svarbu jį gražinti jiems tam, kad žmonės galėtų pasinaudodami tuo turtu kurti savo gerovę. Mes siūlome, kad Europos komisija imtųsi reikiamų žingsnių tam, kad būtų parengti teisės aktų pasiūlymai, kuriuose būtų apibriešta, kas yra tarptautinis nusikaltimas. Tas apibrėžimas turėtų uh, atsižvelgti mafijos ypatumus visose valstybėse narėse ir mes galime pateikti savo, galime pasidalinti savo patirtimi. Pavyzdžiui, Romos prokuroras yra sukaupęs nemažai patirties. Mes matome, kad kai kovojame su mafija, su organizuotomis, organizuotomis kostumumo organizacijomis, mes turime aiškiai žinoti, kaip reikia pasipriešinti tų organizacijų naudojamoms įbauginimo technologijoms. Be to manome, kad mums reikia ne tik direktyvos dėl pinigų plovimo, bet ir pinigų plovimą reikia kriminalizuoti. Visoje Europos Sąjungoje turėtų, būti, turėtų galioti bendra pinigų plovimo apibrieštis. Ir nepaisant visų mūsų pastangų, mums ne vis, nepavyko visiškai išnaikinti uh, mafijos. Mes uh, norime, kad ES, kad visos valstybės narės paremtų mūsų pastangas. Nes uh, mafija ir nusikalstamos organizacijos veikia dviem frontais. Jie, jie užsieima nusikalstamą veiklą ir po to jie panaudoja e, e, nusikalstamos veiklos metu įgytas lėšas tam, kad galėtų toliau plėsti savo mafijos tinklą, kad galėtų jį išlaikyti. Be to, reikia taip pat e, ir papildomų priemonių tam, kad galima būtų pas, vykdyti telefonių pokalbių pasiklausimus. Tai būtų naudinga tyriant e, įvairius nusikaltimus susijusius su mafija. Be to mes norėtume, kad būtų suderintos įvairios teisės saugos pareigūnų turimos priemonės visoje Europos Sąjungoje. Tam, kad mes visi e, bendromis pastangomis galėtume užtikrinti, kad mafija neįsitvirtintų tam tikrose jautriuose ūkio sektoriuose. Pavyzdžiui, azartinių lošimų e, internet, internete sektoriuje, pokerio uh, sektoriuje. Mes taip pat norėtume, kad būtų apibrieštas taisyklės, remintis kuriomis galima būtų nustatyti, kokiais kriterijais reikia remintis. Reikia išduoti leidimus žmonėms užsimti azartiniais lošimais internet, internete. Mes jau turėjome labai svarbų pagrindų sprendimą, dėja valstybės narės į tą sprendimą nesureagavo ir dėl to priemonės susijusios su turto konfiskavimu dabar nėra veiksmingai taikomos. Mes e, norėtume pareikalauti, kad, kad būtų sustiprinti e, Europos turto konfiskavimo tinklai, kad būtų sustiprintas tarptautinis bendradarbiavimas šioje srityje. Mes taip pat turėtume sukurti tikrą kovos su mafija operatyv, operatyv, operatyvinio darbo tinklą. Štai tokie yra mūsų pasiūlymai. Ir pirmiausia, mes turime savo rekomendacijas ir aš galiu dar kartą pakartoti, kad Mes norėtume, kad jūs sukurtumėt e, specialų komitetą, kuriame būtų nagrinėjami kovos su mafija klausimai. Arba bet kuriuo atveju prašytume jūs daryti viską, kad šiam klausimui būtų skiriamas didesnis dėmesys. Dėkuoju Jums už tai, kad išklausėte mano pranešimą. Gal aš kalbėjau per nelik ilgai. Atsiprašau dėl to. Atsiprašau, bet man pasirodė, kad reikėjo uh, išsamei pristatyti Jums mūsų darbo rezultatus. Ačiū labai, gerbama pirmininkė, ponė Rozija. Ir jūs tikrai ne per daug laiko užėmėte. E, mes šiam klausimui skiriame e, daug dėmesio mūsų darbo tvarkėje. Ir E, norėčiau e, dar išsameu iš jūsų išgirsti, tačiau norėčiau e, suteikti galimybę kolegoms pasisakyti. Pradžioje jūs minėjote 89-94 metų parlamento kadenciją ir kad jūs tuo metu dirbote, tai tuo metu buvo priimta daug teisės aktų reglamentuojančių šią sritį Ir, ir manau, kolegos dabar galėtų e, pridurti, kas įvyko po to laiko ir kokią pažangą mes darome šioje srityje. Aš norėčiau e, paminėti Klaudijo Fabą kuris yra e, mūsų komiteto e, narys ir yra atlikęs labai išsamų tyrimą. Žinoma, jūs atlikote didelį e, praktinį teisė, kuros darbą ir tyriamą į darbą. Ir, ir ne vien tik tą teisėkuros darbą, bet jūsų visa veikla turėjo didelį poveikį e, visuomenės gyvenime. O dabar norėčiau suteikti žodį mūsų komiteto nariams, kadangi e, jie turi tikrai daug patirties ir žinių šioje srityje. Taigi pradėkime e, šių, šias diskusijas. E, kaip matau, kai kurie norintys pasisakyti e, e, yra Kirim komiteto nariai. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad šis pranešimas buvo labai įdomus kadangi e, jame keliami susirūpinimai e, daugiausia paliečia Italiją, tačiau tai turi didžiulę e, reikšmę visoms ES valstybėms ir mes turime kovoti su esamomis ir galimomis ateities grėsmėmis. Aš esu Krim komiteto narys ir aš manau, kad šio komiteto nariai visi žino E, tačiau norėčiau iškelti tai šiandien, kad yra daug e, pastebėjimų, e, kuriuos šiandien išgirdome, galima būtų pritaikyti daugelįje Europos šalių. Ir kaip e, pranešimo išvadose paminėta, būtina sukurti tyriamasias komandas ir suvienyti savo pajėgas, e, kadangi mano pranešime buvo kalbama apie tokių operatyvių komandų sukūrimą. E, šis pranešimas buvo patvirtintas parlamente. Ir E, nepaisant to, kad mūsų ketinimai yra labai kilnus ir puikus, e, mes ne, mums ne visada pavyksta praktiškai taip įgyvendinti ir savo pajėgas suvienyti. Tai, ką mafija daro Italija, e, gali būti puikiai taikytina organizuotam nusikalstamumui kitose Europos valstybėse. Ir mes turėtume e, e, daugiau dirbti ties šią iniciatyvą. Ir aš norėčiau peržvelgti keletą e, aspektų, kuriuo mano nuomonė šis pranešimas ne, neiškėlė. Tai yra kibernetiniai elektroniniai nusikaltimai. Turint galvoje prieinamas naujasias technologijas, Tai viena didžiausių grėsmių, mano nuomonė, yra interneto panaudojimas ir kibernetinis nusikalstamumas. E, mes tokių pavyzdžių e, pastaruoju metu vis dažniau matome. Per e, E, pastaruoju metu padažnėja atakos, kibernetinės atakos e, mūsų institucijų, politinių e, institucijų atžvilgių. Ir kažkaip nusikalteliai visą laiką aplenkia mus šioje srityje. Ir mes turėtume išsiaiškinti, kaip, kaip pavyti ir aplenkti nusikaltelius šioje srityje ir užkirsti kelią tokiems nusikaltimams. E, manau, kad jūs ateityje savo darbe atsižvelgsite į šį aspektą. E, ir aš galėčiau pasakyti, kad Krim komiteto pakartotinis įkūrimas yra labai svarbus šiam e, parlamentui. Ir aš manau, e, kartu turėtume spręsti šias problemas ir e, nusikalstamų būdų įgyto turto konfiskavimas bei iš, į, įšaldimas e, yra kitas aspektas. Mes visų pirmiausia turime nustatyti nusikalstamų būdų įgytą turtą, jį identifikuoti. Mums reikia specialios institucijos, kuri e, galėtų e, padėti nustatyti, identifikuoti tokį nusikalstamų būdų įgytą turtą prieš jį konfiskuojant. Kolegos, paprašyčiau jūs laikytis dviejų minučių e, pasisakymo taisyklės. Ir aš norėčiau taip pat, kad italų kolegos pasisakytų. E, prašau, suteiksiu Jums dvi minutės, kad, kad kuo daugiau kolegų galėtų pasisakyti. Prašau, e, Katerina Činičiai. Ačiū pirmininkė. Negaliu nuslėpti savo emocijų, kalbant apie šiuos dalykus, kaip pana Bindis sakė, kaip mm, pana Moraja sakė tai klausimai, e, kurie palėtė mano šeimą asmeniškai, todėl aš kalbu e, labai emocingai. Mes jau 30 metų dirbame šioje srityje su organizuotu nusikalstamumu ir visomis e, jo formomis savo šalies teritorijoje. Ir dabar e, tai tapo tema, e, į kurią mes visi turėtume atkreipti dėmesį ir pasitelkti visas galimas priemonės, kad galėtume efektyviai kovoti su šiuo reiškiniu. E, e, gerbiama ponė Bindi, dėkoju Jums e, už savo komiteto veiklos pristatymą. Teisės aktai, kuriuos Jūs paminėjote, yra labai svarbus instrumentai kovojant su organizuotu nusikalstamumu tačiau mums reikėtų ir kitų efektyvių priemonių. E, jau e, daugeliu atveju turtas e, įsigytas nusikalstamų būdų buvo konfiskuotas ir mes visi puikiai suvokiame šią realybę. Tai yra kasdieninis reiškinys Italijoje, ypatingai jis E, Sicilijoje. Ir 83 metų Liepos mėnesį e, vienas politikas Italijoje buvo žymus nužudytas mafijos. Ir mano tėvas, kaip ponė Bindi šiandien e, paminėjote, dirbo efektyviai kuriant e, vadinamąjį latorę įstatymą, kurį šiandien paminėjo ponė Bindi. Tai tik rodo, kaip svarbu kovoti su mafijos veikla ir kokią įtaką tai turi e, mūsų ekonomikai. Nuo 80 2010 metų mes jau padarėme nemažą pažangą ne tik Italijoje, bet ir visoje Europoje. Visų pirmiausia, europinėme lygmenyje e, yra pasiekta 99 metų Tamerfoš išvadų, e, e, rezoliucijos išvadų dėl nusikalstamų būdų įgyto turto konfiskavimo, Taip pat yra pamatinis sprendimas priimtas 2005 metais, kuriuo numatomos nuostatos e, leidžiančios mums daryti e, e, žymę pažangą kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Aš nesu anksčiau buvusi parla, Europos parlamento narė, ankstesnėse kadencijose, tačiau pasižiūrėjau e, istorinėje perspektyvoje, e, mačiau, kad šis klausimas e, ilgą laiką susilaukė didelio dėmesio Europos parlamente ir aš norėčiau, kad mes ir ateityje skirtume tam nemažiau dėmesio. Ir taip pat norėčiau, kad mes padiskutuotume, kaip galėtume plėtoti šį darbą europinių lygmenyje. Taip pat e, turėtume daryti e, tam tikras spaudimą nacionalinėms žinybomis, kad efektyviai ir sparčiai būtų sukurta visą apimanti e, sistema kovai su organizuotu nusikalstamumu. Norėčiau priminti šios institucijos pasisakymus 2014 metais, kuriuose buvo raginama taryba ir komisija e, griežtinti e, priemonės e, ir intensyvinti veiklą šioje srityje. Taigi tikiuosi, kad visi būtini teisės aktai ateityje bus priimti, kad mes galėtume efektyviau kovoti su nusikalstamu organizuotų nusikalstamumu. Tam e, reikia mūsų e, įsitraukimo ir visų dalyvavimo. Dėkoju, e, Katerina. Dabar suteiksiu žodį ponui Tomui Četovskijai. Ačiū, ponė pirmininkė ir ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu itališkai, galbūt nelabai teisingai e, kalbu, tačiau e, todėl pereisiu prie čekų kalbos. Ir aš norėčiau užduoti klausimą. Visai neseniai nemažai buvo kalbama apie E, Sicilijos arba Italijos mafijos e, įsitraukimą į žmonių neteisėtą pervežimą iš Libijos į Italiją. E, ir tai, kad jie netgi gauna subsidijas. Girdėjome, kad Italijos mafija gauna paramą, kad padėtų uh, E, pabėgėliams pietų Italiją. Ir aš norėčiau išgirsti iš jūsų, e, ką jūs darote. Europos Sąjunga ragina bendrovės e, dirbti skaidriau ir kas yra darome šioje srityje. Dėkoju, Tomas. Kitas pasisakantis Fernando Lopes. Aš norėčiau paminėti, kad ponė e, Bindi buvo Krim komiteto pirmininkė, kai šis komitetas buvo sukurtas. Ačiū, ponė Bindi. Mes čia. Ne pirmą kartą susitinkame. Buvome susitikę Italijos parlamente ir taip pat Europos Sąjungos parlamente. Ačiū, kad atvykote pas mus. Ačiū, kad e, pasidalijote Italijos parlamento e, kovos su mafija komiteto e, veiklos rezultatais. Visų pirmiausia, norėčiau pasak... paklausti jūsų, kokia būtų svarbiausia pamoka, kuriant Europos prokuratūros instituciją. ko mes galėtume pasimokyti iš Italijos e, parlamento komiteto, jūsų komiteto veiklos, iš Italijos prokuratūros e, veiklos. Ir e, kokia kokia būtų Italijos prokuratūros koks būtų Italijos prokuratūros vaidmuo ir ryšys e, e, tarp e, Italijos prokuratūros ir Europos prokuratūros kovos su mafija srityje. Kalbant apie tyriamasias komandas, kaip jūs vertintumėte tokios bendradarbiavimo formos efektyvumą kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Italijos požiūriu norėčiau, kad jūs e, atvirai pasisakytumėt šio klaustume. Kaip jūsų komitetas vertina italų e, dalyvavimą šiuose jungtinėse tyrimo e, komandose ir į, ka, į kieno dėmesio turėtume susilaukti, kad e, toliau galėtume plėtoti ir intensyvinti savo kovą su organizuotu nusikalstamumu. E, ar tai būtų baudžiamojo proceso teisė, baudžiamoji teisė, e, kokiu priemoniu mes galėtume imtis. Dėkuoju. Ačiū. Manau, kad tai tikrai puikus klausimai. Dabar e, ponia Muselinė. Ačiū. Aš norėčiau pasveikinti ponę Bindi e, e, ir už tai, kad jį pristatė tokį puikų pranešimą labai laiku. Mes turėtume vadovautis teikiamais pasiūlymais Kai kūrėme Europos direktyvas, labai svarbu supaprastinti e, šių direktyvų taikymo e, e, procedūras ir būdus. Nes priešingų atveju mes sukūrėme galimybės taikyti direktyvių nuostatas savo nuožiūrą ir įvairiai jas interpretuoti. Kalbant dėl galimybės keistis informacija, tai buvo neaiškiai apibriešta. Ir aš manau, kad mums reikėtų e, sudaryti tokį komitetą, įkurti tokį komitetą, E, kovai su mafija, kadangi tai nėra vien Italijos fenomenas, tai yra pasaulinis e, reiškinys. Nesutikčiau su tais, kurie tvirtina, kad mafija yra e, Italijos reiškinys čia e, labai taikliai buvo pastebėtas ir internetinio pokerio verslas, e, atnešantis labai daug žalos mūsų visuomeniai ir visiškai nekontroliuojamas. Kolegos minėjo apie jungtinės tyrimo komandas, apie Europos e, prokuratūrą ir mums reikėtų e, turto e, nu, įgyto nusikalstamų būdų apibrėžimo ir e, nustatyti, kada jis gali būti, galėtų būti konfiskuojamas. Da, o dabar žodis poniai Birgit. Dėkoju Jums, labai dėkoju Jums E, už pranešimą, kuris labai aiškiai parodė, kad organizuotas nusikalstamumas yra tikrai e, reiškinys, su kuriuo mes susidurime visose valstybėse narise ir aš manau, kad šis pranešimas aiškiai e, parodė nacionalinius skirtumus mūsų valstybės e, nusikalstamo e, verslo, organizacijų skirtumus, e, tačiau parodė ir jų ryšį su kai kuriomis politinėmis organizacijomis. Ne visada lengva rasti rasti auksinį būdą, kaip kovoti su organizuotu nusikalstamumu visose valstybėse narėse. E, e, todėl mums reikia ieškoti ir individualių kovos būdų, nors kai tam tikros priemonės galėtų ir būti bendros, kalbant apie e, sukčiavimą ir pinigų plovimą, tai yra tarptautinis reiškinys ir čia reikėtų dirbti e, kartu. Ir manau, kad vienas svarbiausių dalykų šiam komitetui yra sekti, kaip yra įgyvendinamos priimtos e, direktyvos nes ne tik svarbu direktyvas kurti, bet svarbu jas ir įgyvendinti prieš pradedant kurti naujas priemonės. Ir galiausia norėčiau pasakyti, kad e, visos priemonės, dėl kurių mes priimame sprendimus Europinėme lygmenyje, yra efektyvos tik, tai tuo, efektyvos tik tuo atžvilgiu, jeigu valstybės narės yra pasirengusios e, e, jas įgyvendinti mes, e, mums kelia nerima, e, kad europinės priemonės e, priimtos europinėme lygmenyje ne visuomet yra efektyviai panaudojamos valstybėse narėse. Todėl prieš pradedant naujos iniciatyvas, naujus teisės aktus, e, norėčiau, kad pasižiūrėtume, kaip yra įgyvendinamos e, senosios anksčiau priimtos direktyvos. Ačiū. Lora yra koordinatorė. Prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Vindė. Dėkuoju Jums, kad atvykote šiandien. Ačiū Jums už labai laiku pateiktą ataskaitą ar pranešimą. Reikėtų kalbėti apie tai, kad reikia pripažinti mafijos nusikaltimus ES lygmenių, nes daug valstybių narių nenori pripažinti organizuotų nusikal, nusikalstamųjų grupuočių, kurios yra panašios į mafiją. Taigi, manau, kad tai yra labai itališka prerogatyva, taip manoma, nors tai yra netiesa. Taip pat puiku, kad kalbėjote apie tai, jog Euro, reikalinga Europos prokuratūra kovojanti su mafijos nusikaltimais. Ir praeisiais metais ministras Orlando buvo atvykęs ir buvo kalbama Europos, apie Europos prokuratūrą, kovos su mafija prokuratūrą ir buvo kalbama, kad tas projektas e, būtų neapsimokėtų. Ir tai labai mane nuvylė. Žinome, kad Europos kovos su mafija prokuratūra turėtų suderinti teisės aktus, e, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Taigi pirmiausia, mums reikia įstatyminės bazės kalb, atsižvelgiant į tai, kad, kad būtų galima atlikti tyrimus tarptautiniu mastu. Be kitų e, pasiūlymų, jūs taip pat minėjote turto konfiskavimą, kovą su pinigų plovimu, pokalbių e, pasiklausimą. Ir Taip pat būtų galima mm, ir atlikti ir turto konfiskavimą. Visą tai būtų įmanoma ir tokiu būdu būtų galima išaiškinti organizacijas, neapsiribuojant tik atskirų nusikaltėlių nustatymo, kad būtų galima kovoti ne su mažomis žuvelėmis, bet su visais žuvų būreis, nes paprastai vienas žmogus yra nuteisiamas, tačiau už jo nugaros yra visa didelė nusikalstama organizacija. Kalbant apie turto konfiskavimą ir išaldymą, jūs kalbėjote apie tai, kad netgi dabar šis projektas nėra tinkamai gyvendinamas. E, daug turto yra konfiskuota, ir yra sunkumų, kaip tą turtą būtų galima perleisti piliečiams. Taigi galbūt pati agentūra neturi pakankamai išteklių arba gal piliečiams sudėtinga įsigyti tokį turtą, kuris anksčiau priklausė mafijos nariui. Ir atsižvelgiant į vietos aplinkybės, e, tikrai kam nors būtų labai sudėtinga įsikelti į tokį namą, kuris anksčiau priklausė e, mafijai. Taigi mums reikėtų dėti tolesnius žingsnius įgyvendinant šį projektą. E, reikėtų surasti būdus, kaip būtų galima paskirti tokį turtą asociacijoms, pavyzdžiui. kalbant apie Europos lėšų valdymą. Žinoma, kad tai turi įtaką ES lėšoms ir tai liečia visus piliečius ir Europos, ir Italijos. Taigi reikėtų tikrai stebėti situaciją šioje srityje. Pritariu ponė Musolinį dėl to, kad reikia kuo greičiau galvoti apie Krim komiteto veiklą. Taigi iš tikrųjų būtų gaila, jeigu paminėtas laiškas e, liktų nepanaudotas. Ačiū, suteikiau kolegoms pakankamai laiko, nežinau, kad šis klausimas labai svarbus. Tikrai norėčiau, noriu skirti pakankamai laiko ir kolegoms iš Italijos. Na, o dabar įvažiuolį. Paskutinį pasisakys šiuo klausimu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti ir turimo komiteto pirmininkiai. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote ir papasakoti mums apie savo patirtį ir savo tyrimus. Aš noriu pasakyti kai ką, tokį labai paprastą dalyką. Nieko naujo nėra, nieko nežinoma čia nėra kad Italija turi labai veiksmingą teismų sistemą, bet ji kenčia dabar uh, ne, nes dabar jūs turite e, problemą, nes e, jūs biudžet, neskiriate pakankamą biudžetą e, ir todėl pas jūs šimtam tūkstančių žmonių tenka tik tai trys prokurorai. Tai yra trečdalis to, kad, kas tenka Vokietijoje vienam gyventojui ir vienas penktadalis situacijos Norvegijoje. Uh, Ir jūs turite labai gerai kvalifikuotus e, teisėjus, e, teisėsaugos pareigūnus, bet jie neturi pakankamai lėšų, kad galėtų tinkamai dirbti. Todėl jokie tekstai, jokie dokumentai negalės išspręsti šių problemų. Todėl noriu pak jūsų paklausti. Ar jūs ketinate kovoti su mafijos veiksmais kurie kenkia aplinkai, nes mes žinome, kad kalnuose kai kur yra kaupiami tik, tikri šiukšlių kalnai ir kad tos šiukšlės yra tvarkomos be jokios kontrolės. Kaip jūs galėtumėte mobilizuoti savo teisėsaugos sistemą tam, kad galėtumėte kovoti su tokiais nusikaltimais? Jeigu jūs padidinsite teisingumui skirtas lėšas, tuomet jūs. Uh, galėsite surasti milijardus eurų, nes kaip parodė LuxLeaks skandalas, mes žinome, kad e, yra nemažai stambių Italijos bendrovių, kurios išveda pinigus iš šalies. Taigi galbūt jūs galėtumėt e, tai paaiškinti savo mokesčių inspekcijai, paaiškinti jai, ką reikia daryti. Na, o dabar norėčiau e, pasidžiaugti tuo, kad jūs sugebėjote pakeisti savo civilinės teisės įstatymus, nes mes žin, žinome, kad baudžiamoji teisė yra nemažai spragų, ypač susijusių su konfis, turto konfiskavimu. Ir pavyzdžiui, Prancūzijoje mes turime prisiekusių teismą, kuris nagrinėja su mafija susijusius klausimus ir tai sudėtinga yra problema, reikia ją keisti, tam, kad galėtume geriau kovoti su uh, mafija. Ir aš manau, kad mes dabar turėtume sparčiai renkti direktyvą dėl sukčiavimo finansų srityje. Ir šioje direktyvoje turėtų būti taip pat numatytas skyrius skirtas kovai su uh, mafija, nes mafija, kaip žinia, kenkia ES finansiniams interesams. Dėkoju. Uh, e, Mrs... Ačiū Jums. Pone Mindi, Suteiksiu žodį jums. Gal galėtumėte atsakyti į kolegų užduotus klausimus, ke kelias minutės skirti kiekvienam klausimai. Puiku, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems kolegoms Labai trumpai galėsiu pakalbėti su kiekvienu iš jų, nes tikrai su ponia Karabinė mes bendraujame, nes jį irgi pirmininkavo komitetui, kovojant su mafija Europos ir tarptautiniu lygmeniu jį taip pat E, buvo atsakinga už šią ataskaitą, kurią pristatėme jūsų komitetui ir ji taip pat galės atsakyti kai kuriuos užduotus klausimus. Taip pat norėčiau kreiptis į vicepirmininką Favą ir paprašyti jo padaryti pareiškimą, nes mūsų delegacijoje yra atstovai iš kitų politinių jėgų ir politinių partijų. Mhm E, kurios dirba mūsų komisijos darbe. Kolegos Kopelytį e, tėvas yra teisininkas ir jis visą gyvenimą skyrė kovai su drageta. Ir kolega Martielo yra e, asociacijos narys. Jis atvyks į parlamentą kitą savaitę Jis yra garbus narys, dalyvaujantis kelių asociacijų veikloje, kurios kovoja su mafija. Taigi mes tikrai pasiekėme didelės pažangos ir šioje srityje, ir teisingumo srityje. Ponas Delelo yra socialistų frakcijos narys, komiteto pirmininkas taip pat penkių žvaigždučių judėjimo grupės narys ir kolega Džeruso. Jis yra taip pat penkių žvaigždučių judėjimo narys. Ir ponė Garabinė ir ponas Fava tikrai galėtų papildyti mano pranešimą. Na, o dabar norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Pirmiausia, tai visiškai sutinku su tuo, kad uh, kas buvo pasakyta, dabar norėčiau e, aš pasisakyti kelias minutės, o po to suteikti žodį kolegoms. Taigi tikrai pritariu ponios Sybens pasisakymui, mums tikrai reikia gyvendinti direktyvas ir tas priemonės, kurios buvo patvirtintos, visos valstybės narės e, vėluoja, atsilieka, Italija tam tikrais aspektais irgi atsilieka įgyvendindama šias priemonės, reikia veikti drąsiai, bet taip pat turime imtis ir tų žingsnių, kuriuos jau reikėjo padaryti anksčiau. Ypač norėčiau pabrėžti teisingumo sistemos aspektus mūsų šalyje. Tiesa, pasiekime neblogų rezultatų dėl institucijų grupių, kurios dirbo kartu kovodamos su mafija. E, tokie teisėjai kaip Keničiai, Falkone, Forselino pradėjo šią veiklą, bet visoje Italijos teritorijoje yra e, teismai rajoniniai teismai, kurie kovoja su mafija ir jie specializuojasi šioje srityje. Tokiu būdu mes pasiekėme gerų rezultatų, turėjome ir nacionalinę prokuratūrą. Galėtume teikti paramą, patarimus dėl prokuroro tarnybos įsteigimo. Bet nepaisant visų pasiektų rezultatų kovojant su mafija. Mes e, moki, mokame už tai, kad vėluojama teisingumo sistemoje gyvendinti priemonės ir dėl to, kad teisingumo sistema veikia nepakankamai lankščiai ir greitai, kovodama su kai kuriais nusikaltimais, pavyzdžiui, korupcija. E, Kaip kovos su mafija komitetas mes prašome galimybės taikyti griežtesnės priemonės, kovojant su visais mafijos vykdomais nusikaltimais, ypač korupcija ir visokio pobūdžio finansiniais nusikaltimais. Teisingumo sistema turi dirbti visais atžvilgiais. Mes įstengėme standartizuoti nusikaltimus padaromus aplinkai, ypač dėl atliekų. Ir tikimės šioje srityje pasiekti labai gerų rezultatų. Net kitos užsienio šalys uh, kovoja su atliekų tvarkymu ir su kitais mafijos vykdomais nusikaltimais. Mes dabar pradedame tvarkyti kai kurias teritorijas ir tikimės, kad e, tai tikrai pagražins Italijos kraštovaizdį. Dar Prieš suteikdama žodį kolegoms norėčiau paminėti vieną dalyką. Mes pradėjome tyrimą dėl nelegalios migracijos ir prikybos žmonėmis. Šiuo metu Dar nepabaigėme šio tyrimo, tačiau žinome, kad mafija įstengė nu, nukreipti lėšas. E, gavome prašymą iš Romos. Netgi į šią korupciją buvo įsitraukę kai kurie kooperatyvai kai emigrantai buvo vežami ne į vienas, o į kitas vietas. Ir mafija neturėtų turėti galimybės pakreipti jokias valstybinės lėšas, neturėtų būti spragų šio atžvilgių. Todėl turime būti budrus šioje kovoje. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, bet prieš tai dar norėčiau paminėti lėšų konfiskavimo klausimą. Jis mums labai svarbus. turime puikius dvišalius ryšius su Prancūzija ir Junktinė karalystė dėl abipusio pripažinimo ir norėtume tokius ryšius sukurti su visomis ES valstybėmis narimis, kadangi e, problemų dėl atliekų dėl šių dalykų yra netgi Rumunijoje ir ten mes negalime konfiskuoti lėšų. Uh, Taip pat turime turėti galimybę sugražinti bendruomeniai tas lėšas, kurios buvo konfiskuotos iš mafijos. Kitaip sakant, iš neteisėtos ekonomikos lėšos turi būti ir turtas turi būti perduodamas teisėtai ekonomikai. Ir dabar mes klaidų, ypač dėl kalbant apie e, konfiskuotų lėšų agentūros veiklą. Na, visko pristatyti negalime, bet tikrai norėtume pasidalinti e, tuo, ką išmokome su kitomis šalimis, o dabar žodis e, ponė Karabiniai. Ačiū Jums. Pirmiausia, dėkoju kovo su mafija komiteto pirmininkiai už tai, kad prioritetas per šią kadenciją yra kovoti su mafija ir jos nusikaltimais. Tai nėra taip akivaizdu ir taip paprasta. Per ankstesnės kadencijas šis klausimas net nebuvo paliestas. Ir kalbant apie ankstesnį, ankstesnės kadencijos kovos su mafija komitetą, e, šie klausimai nebuvo svarstomi puiku, kad mes tai yra labai svarbu, nes niekaip kitaip negalima kovoti su mafija tik tarptautiniu mastu. Tai reikia daryti ypač Europos lygmeniu. Mafijos reiškinys nėra vien itališkas, jis kelia vis didesnį nerimą, nes matome, kad labai reikalingas bendradarbiavimas. Nes dabar nusikalstamos grupuotės puikiai bendradarbiauja tarpusavyje ir tai kelia nerimą. Ir taigi reikia kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu tarptautiniu lygmeniu. Dabar norėčiau susitelkti ir atsakyti į keletą klausimų, kurie buvo užduoti. Pirmiausia, dėl Europos prokuratūros vaidmens ir galimų sinergijų e, su nacionalinėmis prokuratūromis, kurios kovoja su organizuotu nusikalstamumu, bei atsakysiu į klausimą dėl kibernetinio nusikaltimo nusikalstamumo. Leiskite pabrėžti, kad net mūsų komitete yra pabrėžta tai, kad reikalinga Europos prokuratūra. Ir tikrai, manau, pasieksime šį tikslą. Pirmininkaujanti Italija tam skyrė deramą dėmesį ir įtraukė į savo prioritetų sąrašą. Mūsų uh, komitetas įsitikinęs, kad Europos prokuratūra neturėtų taikyti tik administracinio pobūdžio priemonės ir kovoti tik su sukčiavimu. Turėtų Europos prokuratūra kovoti ir su organizuotais nusikalsta, organizuotų nusikalstamamu taip pat turėtų siekti platesnių tikslų, kurie labai svarbus. Būtent e, reikėtų įsteigti kovos su mafija prokuratūrą, nes ji galėtų labai prisidėti kovojant su šiais nusikaltimais. E, Giovanni Palkoni siūlė, kad prokuratūra rinktų visą informaciją net ir iš, iš kitų šalių dėl e, priekybo žmonėmis ir dėl kitos nusikalstamos organizuotų nusikalstamų grupuočių veiklos. Mes matome, kad toks įsitraukimas kad prokuratūra turėtų turėti holistinį požiūrį ir kad galėtų holistiniu būdu kovoti su šiais nusikaltimais. Akivaizdu, kad ryšiai su nacionalinėmis prokuratūromis kovojančios organizuotų nusikalstamumu ir turėtų būti prioritetu, vienu iš tikslų, kad būtų galima sukurti tinkamas sąlygas teisingumo sistemoje leidžiančias veiksmingiau kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Dėl klausimų susijusių su kibernetiniais nusikaltimais. Šis reiškinys kelia vis didesnį ne nes organizuotos nusikalstamos grupuotės vis labiau įsitraukia į šią veiklą, pasitelkdamos naujas technologijas, naujus būdus. Todėl reikia tarptautinių lygmenių geriau bendradarbiauti su tyrimus atliekančiomis institucijomis. Reikalingas tarptautinis tyriejų bendradarbiavimas, ar tai būtų teisingumo ar policijos e, sistemoje. Reikia sustiprinti tas priemonės su kuriuom pagalba galima skatinti bendradarbiavimą tarptautiniu lygmeniu ir įveikti tas kliūtis, su kuriomis susiduria atskiros šalys. E, kalbant apie turto susigražinimo tarnybą, e, reikėtų galėti sujungti valstybėse narėse esančias duomenų bazės, kad būtų galima nustatyti tas investicijų rūšis, kurias daro mafija. Ir kad būtų galima nustatyti, pavyzdžiui, kur mafija investuoja savo lėšas arba plauna pinigus. Norėčiau padėkoti kolegoms už kantrybę, kad mūsų išklausė. ir aš esu pasirengusi bendradarbiauti dvi šalių būdų. Ponas Faba, dabar dvi minutės jums. Ačiū, tik norėčiau pasakyti, kad e, malonu dalyvauti komiteto posėdėje. Mes dirbome e, prieš kelerius metus. Taip pat e, dirbome su kolegomis, matome, kad yra bendradarbiavimo dvasia, e, dirbama daug pragmatiškiau, efektyviau. Netgi kalbant apie tam tikrą suverenumo lygmenį, suprantame, kad mafija kelia didelį, didelę grėsmę ir daro poveikį visų valstybių narių gyvenimai. Manau, kad ypač galime dirbti siekdami panaudoti tas priemonės, kurios padeda kovoti e, su nusikalstamumu. Netgi institucinėje bazėje pagerėjo, kalbant apie turto konfiskavimą, ir e, tikimės, kad e, Europos prokuratūra kovos ne tik su organizuotu nusikalstamumu. Panas Duva. Ačiū, ponė Bindi. Norėčiau patikslinti, kad kaip kovos su mafija komitetas mes ne tik pateiksime ataskaitą, mes norėtume gauti ir informacijos iš jūsų. Taigi dėkoju visiems, kurie anksčiau kalbėjo apie organizuotą nusikalstamumą, nes mano šalyje esama labai didelių problemų. Esmė tokia, kad mafijos ir organizuotų nusikalstamumo grupės vystosi ir mums reikia gebėti su tuo kovoti komitete. E, norėčiau atsakyti poniai Ferrara dėl e, turto konfiskavimo biuro. Svarbu turėti ne tik tokį biurą, bet svarbu e, investuoti į, tas, į tų tarnybų veiklą. Svarbu, kad juose būtų pakankamai darbuotojų. Uh, na, nežinau, ar tai dėl to turėtų sprendimą priimti TVR taryba, ar, ar mums reikėtų apie tai daugiau kalbėti. Taigi, kovos su mafija komitetas nėra toks pats, koks yra šalyse, valstybėse narėse. Italijoje yra kitas tyrimus atliekamas komitetas, ir jis dirba su mafija, siekdamas kovoti su aplinkais daromai, aplinkai daromais nusikaltimais. Pone Kopelyti. Ačiū. Ačiū, ponė Bindė. Norėčiau pasveikinti kolegų šio komiteto kolegas. Ačiū Jums už susidomėjimą. Esame pasirengę kovoti su mafijos atliekamais nusikaltimais ir įtraukti šios klausimus į darbo tvarkę. Ačiū e, ponė Bindi ir ponė Karabinė. Mums visiems labai svarbu kartu kovoti su mafija, nes matome, kad e, mafija išsiplėtojo Italijoje ir sukūrė daug problemų visiems. Ir taip atsitiko todėl, kad trūko valios tirti problemas ir sąžiningai dirbti. Mafija yra ne tik pietų Italijos ar apskritai Italijos problema. Jie yra su tuo svarbu kovoti visose šalyse. Ir mums svarbu įsteigti tokį tinklą, kuriame, kuris turėtų politinę valią. Mafija yra Europos problema, ne tik Italijos problema. Ir e, Duisburgė Vokietijoje buvo tam tikri įvykiai prieš keletą metų ir kitose šalyse. Ir tikimės, kad visi norės prisidėti kovojant prie šios problemos, kuri kartais nėra tokia matoma, bet tokia svarbi, taigi reikėtų visą tai išvelgti. Išnaudojome jau mums skirtą laiką, taigi atsiprašau kitų komiteto kolegų. Mūsų komitetas dirba ir su konsultantais, ypač teismais, kurie E, yra paskirti dirbti su mūsų komitetu. Taigi norėčiau padėkoti ir jiems, kad už tą kasdienį darbą. Ir ačiū pirmininkė Jums. Labai dėkuoju Jums, ponė Bendy. Deja, mes turime nutraukti šią nepaprastai įdomią diskusiją. Iš tikrųjų, šios temos aptarimas buvo labai kokybiškas. Jūs matote, kad mes pasiekėme tam tikrą brandos lygį ir atsižvelgdami į tai, ką jūs pasakojate apie savo tyrimo komiteto darbą ir uh, dirbdami čia, šiame komitete, mes rūpinamės uh, kovos su nusikalstumumu darbo atvarkė, tu užsima ne vien Krim komitetas. Ir mes turime labai patyrusių kolegų iš Italijos uh, tiek šioje kadencijoje, tiek turėjome jų praeitoje kadencijoje ir tai be abejo praturtino mūsų diskusiją. Ir aš norėčiau padėkoti kolegams iš Italijos parlamento. Aš dirbau su Klaudijo, kai mes e, atlikome tyrimą ir mes užmėsgėme kontaktus ir, kaip sakė Fernando, tų kontaktų dėka mes sugebėjome parengti konkretų turinį, konkrečius teisės aktus, kaip ir sakė ponė Sipel. Ir taip įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mes galime realiai įtakoti mūsų piliečių gyvenimą. Ir dabar mes kalbame apie labai svarbius klausimus, kuriuos minėjo Katalin, ir apie konkrečius teisės aktus, kuriuos minėjo ponė Sipel ir kiti kolegos. Taigi mums yra nepaprastai svarbu turėti galimybę susitikti su jumis. Ir iš tikrųjų dabar pirmininkaujant Italijai, laikas tokiam susitikimui buvo parinktas labai gerai teisingai. Ir tikiuosi, kad mes galėsime ir toliau palaikyti kontaktus. Ir tikiuosi, kad ir toliau galėsime nagrinėti šios klausimus ateityje ir kad galėsime su jumis susitikti jau artimiausio ateityje. Dėkuoju kolegoms už dalyvavimą šioje diskusijoje. Colleagues, um, we can move um, now straight on to the next item. Kolegos, siūlau iš karto perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Just take one moment. Sekundėlę dar luktelkime. that I have? For... Gerbimi kolegos, tiesiog suteiksiu galimybę kolegoms įsitaisyti savo vietose. Okay, colleagues, um, let's uh, begin. Na kągi, kolegos, siūlau perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra pagrindinė teisų oro uostose tyrimas. Ir taip pat išklausysime ir tyrimo prie susumos sienų mm, uh, uh, rezultatus. Lapkričio 10-11 dienomis Europos e, Sąjungos pagrindinių teisų agentūra, bendradarbiaudama su pirmininkaujančia Italija, surengė metinę pagrindinių e, teisų konferencijoje, kurioje buvo e, šį, šiemet gvildenama pagrindinių teisų ir migracijos Europos Sąjungoje tema. Ir šios konferencijos proga uh, Pagrindinė teisų agentūra parengė dvi studijos, kurios šiandien bus pristatytos mūsų komiteto. Pirmoji yra skirta pagrindinėms teisėms oro uostose ir antroji pagrindinėms teisėms prie uh, sausumos sienų. Pas mus atvyko Fryzo Roskam Abing, uh, pagrindinių teisų agentūros komunikacijos departamento vadovas ir jisai dabar trumpai pristatys mums šių studijų rezultatus. Prašau, ponė. Uh, Dėkuoju, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pakvietėte ES pagrindinių teisų agentūros atstovus, pristatyti Jums dviejų nesnetiktų studijų rezultatus. Visiškai teisingai Jūs paminėjote kad tie tyrimai buvo parengti ruošiantis konferencijai, kurie vyko prieš porą savaičių Romoje ir ponia Jotova prisidėjo prie šių tyrimų rengimo. Dabar aš norėčiau trumpai pristatyti Jums šias dvi studijas Ir mes taip pratėsime savo darbą, nes praeitais metais mes parengėme taip pat studiją dėl patikrinimų, prie, e, patikrinimų jūroje Ir jisai, buvo, tos studijos rezultatai buvo pristatyti jūsų komiteto praeitų metų kovo mėnesį. Ir dabar mes norėtume tęsti darbą ir papasakosime jums šiandien apie tai, kaip laikomasi pagrindinių teisų oro uostuose ir uh, uh, sausumos sienų kirtimo punktuose. Mes uh, nagrinėjome, kaip atsižvelgiama į pagrindinės. Uh, teisės, taip kaip jos yra apibrėžtos Šengeno erdvės teisės aktuose, taip jų yra ir Šengeno sienų kodeksas ir prieglopšių teisės aktuose. Ir žiūrėjome, kaip tos nuostatos yra taikomos prie sienos, sienos kirtimo taškose, taškose. Mes surengėme apklausas. Uh, 11 valstybių narių. Tūkstantis tokių susitikimų įvyko, tai buvo ir pareigūnai, ir migrantai. Ir taip pat apklausime pareigūnus ir Marokė, Turkijoje, Serbijoje ir Ukrainoje. Be to mes glaudžiai bendradarbiavome su Frontexu ir stebėjome, kaip dirba 400 e, sienos pasienio darbuotojų. Ir mūsų tyrimas buvo skirtas tik tai tam, kaip užtikrinamos trečių šalių piliečių pagrindinės teisės, ne ES piliečių. Ir mes e, įsiaiškinome, kad kai trečių šalių piliečiai yra tikrinami oro uostuose, o tai vyksta reguliariai ir paprastai be jokių pažeidimų, vis dėlto susidurėma su tam tikrais e, iššūkiais, kurie yra susijęs su e, keliautojų pagrindinėmis teisėmis. Ir mes išskiriame penkias rytis, kuriuose galima būtų patobulinti situaciją. Ir todėl mes parengėme rekomendacijas skirtas šioms sritims. Pirmoji e, rekomendacija yra susijusi su tuo, kaip galima būtų išsiaiškinti, kam yra reikalinga tarptautinė apsauga. Ant Trvoji stritis tai yra prieiga prie informacijos ir galimybė apskūsti sprendimus. Trečiasis punktas tai yra laikinoji globa, vaikų globa ir atstovavimas vaikams, aš kalbu apie nelydimus nepilnamečius. Ketvirtas sritis tai yra privatumo ir duomenų apsauga. Ir penktasis punktas tai yra laikin, laikinojo apgyvendinimo sąlygos. Mes taip pat pastebėjome, kad labai dažnai, kai žmonės kreipiasi dėl tarptautinės apsaugos, nelabai yra aišku, remintis kokiais rodikliais reikia vertinti tuos prašymus. Mes išsiaiškinome, kad dažnai, gan dažnai, kai kas nors, pavyzdžiui, žmogus sako, aš bijau, kad mane nužudys, jeigu aš sugrįšiu. Užut pasakęs, aš esu tarptautinis pabėgėlis ir man reikia tarptautinės apsaugos, tokiais atvejais e, nepradedama automatiškai tarptautinės apsaugos e, suteikimo procedūra. Tai yra svarbu. Be to, mūsų tyrimas parodė, kad ne visi trečiųjų šalių piliečiai yra, e, turi galimybę uh, konkrečiai bendrauti su pareigūnais, net ir tuomet, kai akivaizdu, kad jiems reikia tarptautinės apsaugos. Frankfurto oro uoste, pavyzdžiui, veikia specialios komandos, pareigūnų komandos ir taip pat prie Ukrainos ir Lenkijos uh, sienos taikom, tenai taikoma yra labai gera tvarka, sprendžiant, reikia uh, asmenims tarptautinės apsaugos ar ne. Ar jūs suprantate, kad per pastarąjį šimtmetį tokios apsaugos suteikimas buvo labai svarbus, būtent Lenkijos ir Ukrainos pasienyje. Uh, Jei tik tuo atveju žmonės labai aiškiai pasako, aš esu pabėgėlis, man reikia tarptautinės apsaugos, tik tokiais uh, atvejais jiems buvo pradėta procedūra dėl tarptautinės apsaugos. 79, 79 uh, uh, um, procentų atvejų buvo pradėta šį procedūrą pareigūnų prašymų ir 30 procentų žmonių, kuriuos mes aš paklausime, pasakė, kad jie neišgirdė žodžių aš esu pabėgėlis, nebūtų pradėję jokios procedūros. Yra dar vienas, vienas rytis, kur galima būtų tobulinti situaciją. Tai yra prieiga prie informacijos. Čia mes pastebėjome, kad susidurime su trimis iššūkiais. Pirmiausia, informaciją reikia kleisti reguliariai ir sistemiškai. Pavyzdžiui, po to, kai e, žmonės yra patikrinami ir kai yra nustatoma, kad reikia dar kartą ką nors patikrinti, tokiu atveju e, mes išsiaiškinome, kad e, taikomos procedūros uh, ir jų esmė nebuvo tinkamai paaiškinti piliečiams, nepaisant to, kad to reikalavome pagal Šengeno erdvės kodekso 7 straipsnį. Ir tais atvejais, kai žmogui neleidžiama yra e, įvažiuoti į šalį, tuomet paprastai informacija yra teikiama įsamei. Toliau Taip, dar viena probleminė stritis tai yra galimybė kreiptis organizacijas, kurios suteikia e, teisinės konsultacijas. Ir dar viena problema tai yra kalbinė problema, kurią mes aptikome. Jūs įsivaizduoti, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad trečiosios šalies pilietis ir pasienio pareigūnas galėtų susikalbėti. Mes pastebėjome, kad mažiau nei pusė mūsų apklaustų pareigūnų e, oro uostuose ir uh, prie sausumos sienų pasakė, kad jie e, papildomai neprašomi galė, e, pateikė informaciją. Ir mūsų tyrimas parodo, kad e, didžioji dauguma pareigūnų neteiks neprašom informacijos dėl to, kaip galima būtų gauti teisininko patarimą. O jūs suprantate, kad tai yra labai svarbu, jeigu žmogui neleidžiama yra įvažiuoti į kokią nors šalį. Ir dar viena problema. Tik labai nedaug pareigūnų patvirtino, kad tik tai pabėgėliai arba asmenys, kuriems neleidžiama yra įvažiuoti, gali naudotis tam tikromis nuostatomis ir Reminčino, pavyzdžiui, oro uostai yra įkurtas biuras, kuris teikia informaciją e, pabėgėliams ir tik tai tiems keleiviams, kuriems neleidžiama yra į, e, atvykti į e, šalį. Mes galime dabar perėti prie trečiosios probleminės srities, kurioje mūsų agentūra nustatė tam tikrų problemų. Tai yra nelydimų nepilnamečių pažeidžiamumas. Mes pastebėjome, kad šalise, kuriuose e, mes atlikome tyrimą, taikomos procedūros nebuvo labai tinkamos, ypač kai antrą kartą yra teik, tikrinami vaikai. Mums atrodo, kad ant, tikrinant vaiką antrą kartą turi e, dalyvauti nešališkas asmuo, kuris galėtų užtikrinti, kad užtikrintos visos vaiko teisės. Tai reiškia, kad kai antrą kartą vaiką apklausia parei, pasienio pareigūnas, e, jį turėtų, tą vaiką turėtų lydėti koks nors globėjas. Ir Šiphol oro uoste, pažiūrėjau, taikoma labai gera yra tvarka. Visi nelydami nepilnamečiai nuvedami į vieną vietą, kurioje juos pasitinka žmogus, kuris moka dirbti su vaikais ir viską jiems paaiškina. Dar viena probleminė sritis tai yra tai, kad vaikai labai jautriai viską reaguoja. Ir mes žinome, kad paprastai pasienio pareigūnai negauna jokių mokymų apie tai, kaip elgtis su vaikais. Ir mes taip pat žinome, kad pareigūnai norėtų moky... turėti galimybę sužinoti daugiau apie vaikų psichologiją. Ir čia Jungtinė karalystė. Ta, E, ypač Mančesterio oro uoste, kurį mes taip pat tyrėme, turi labai geros patirties. Nes tenai e, imigracijos pareigūnai labai gerai moka bendrauti su, žmo, su nepilnamečiais. Ir e, kiekvienoje pamainoje yra visuomet bent jau vienas pareigūnas, kuris moka bendrauti su vaikais. Toliau ketvirtoji probleminės sritis tai yra privatumo ir duomenų apsauga. Mes išsiaiškinome, kad ne visi pasienio pareigūnai aiškina piliečiams, kad jie gali apskūsti e, taikomas procedūras e, dėl to, kad neužtikrinta duomenų apsauga. Mes manome, kad tai yra labai svarbu, nes Šengeno informacinėje sistemoje dažnai pasitaiko klaidų ir vizų informacinėje sistemoje taip pat yra klaidų. E, ir uh, pasienio pareigūnai mus papasako apie tai, kad tose duomenų bazėse yra nemažai klaidų. Taigi bet koks sprendimas priimtas remiantis tenai pateikta informacija gali pažeisti žmogaus pagrindinės teisės. Antra problema tai yra tai, kad paprastai neteikiamos vertimo paslaugos. Mes klausime pareigūnų, ar jie gali kreiptis į kitus asmenis, jeigu jiems sunku yra susikalbėti su kuo nors. Ir penkiose oro uostuose, ir čia mes galime parodyti kitoje skaidrėje, tai yra maždaug 67 procentai pareigūnų paprastai kreipiasi į kitus keliaujančius asmenis, kad jie jiems padėtų susitarti. Ir taip mes matome, kad, papras, kad vargu ar galima kalbėti apie tai, kad paslaugos teikiamos kokybiškai, o tai reiškia, kad negalime kalbėti ir apie tai, kad pagrindinės teisės užtikrintos kokybiškai. Ir 45 procentai mūsų apklaustų pareigūnų sakė, kad jie turėjo e, kalbinius mokymus ir tik tai 41 procentas e, e, pareigūnų dirbančių prie sausumos sienų turėjo tokius mokymus. Toliau laikinojo apgyvendinimo, lai, e, laikinojo laikymo sąlygos. Čia mes pastebėjome, kad dažnai neužtikrinama prieiga prie vandens, maisto, ta, ne visur yra tinkami tualetai. Kartais vaikai yra laikomi kartu su suaugusiais, moteris taip pat e, kartais yra laikomos vienoje patalpoje su vyrais ir jo e, duris yra užrakintos. Be to, tai tokie su, uh, sulaikyti asmenės neturi dažnai galimybės bendrauti su uh, uh, kuo nors, su kitais asmenėmis, nes jie dažnai neturi mobilių telefonų ir negali naudotis apskritai telefonu. Taip jie negali ieškoti pagalbos. Ir Mančesterėje, pavyzdžiui, mes matėme labai gerą praktiką tenai sulaikytams asmenims e, buvo išduodami mobilieji telefonai, kuriuos jie galėjo įdėti savo SIM kortelę ir taip e, galėjo paskambinti artimiesiems. Ir paskutinis dalykas, e, mūsų agentūra, bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis, ketina imtis tokių veiksmų. Pirmiausia, kartu su Frontex mes galvojame, kad kartu mes turėtume parengti vadovą, kuriame būtų paaiškinta, kaip reikia elgtis su vaikais. Taip pat bendradarbiaujame ir su Europolu ir Sepolu. Ir norėtume, kad šios organizacijos įsitrauktų į mūsų praktinį darbą ir uh, su jais norėtume panagrinėti, kokios iš mūsų rekomendacijos gali patekti jų kompetencijos sritį. Ir taip pat ketiname kitais metais pradėti bendradarbiauti su tomis organizacijomis, kurios yra atsakingos už biometrinių duomenų saugojimą. Kalbėsime apie taip, kaip galima būtų dažniau ir geriau naudoti biometrinių duomenų bazės, tikrinant trečių šalių piliečius prie sienų. Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į labai išsames konferencijos išvadas. Tos išvados aš buvo patvirtintos ir tikiuosi, kad jie, jos bus išplatintos komiteto nariams. Tenai kalbama apie piliečių patikrinimą sienų kirtimo punktuose, apie jų pagrindinių teisų užtikrinimą ir būtinybę bendradarbiauti su trečiomis šalimis. Mūsų konferencijoje dalyvavo 300 uh, uh, įvairių organizacijų atstovų, tai yra ir valstybinių, nevyriausybinių organizacijų atstovai, uh, akademinio pasaulio uh, mokslininkai ir kiti. Taigi rekomenduoju Jums susipažinti su tomis išvadomis. Ačiū labai už, įdomus, už įdomų Jūsų pranešimą. Gal komisija norėtų pakomentuoti? Jūs neprivalote? Prašau. Jei nenorite, nereikia. Prašau, gal Frontex agentūra norėtų kažką pasisakyti, trumpai pakomentuoti? E, vėliau suteiksiu žodį e, komiteto nariams. E, aš esu e, Frontex atstovė. Visų pirmiausia, norėčiau e, padėkoti pagrindinių žmogaus teisų agentūros, agentūrai už atliktus tyrimus. Dėl situacijos ties Europos išorinės sienos perimo punktais. Labai įdomu buvo susipažinti su šiais pranešimais, ypač kiek tai yra susiję su e, mūsų e, kompetencijos sritime, sritimis. Ir kelia susirūpinimą tai, kad e, kai kuriuose pasienio pereimo punktuose darbuotojai neturi reikiamų kompetencijų ir mes labai atidžiai e, pažvelgsime į jūsų išvadą dėl to, e, kad nėra aiškių procedūrų, e, kaip suteikti asmenims pagalbą reikalingiems tarptautinės apsaugos. Mes jau pradėjome diskusijas su jūsų agentūra E, ir pabėgėlių komitetu, e, e, kad surenktume bendrus mokymus dėl pabėgėlių teisės kuriuose galėtų dalyvauti visi pasienio darbuotojai susitinkantys su potencialiais pabėgėliais. E, taip pat turėtume mm, suteikti daugiau dėmesio e, nelydimų vaikų e, atvejais. Tai turėtų už, būti vykdoma net tik oro uostuose ar sausumos sienų kirtimo punktuose, bet ir e, jūrų sienų pasienio punktuose. Neseniai buvo surinkta bendra operacija, tai yra ypatinga operacija, e, kurioje dalyvavo e, specialistai įvairių sričių ir manome, kad tai puikus ateities bendradarbiavimo modelis, kaip spręsti pagrindinius klausimus, e, jautriausius klausimus susijusius su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Taip pat reikėtų dėkti e, pagrindinių teisų mąstyseną visose veiklos srityse ir visuose mokymuose įtraukti e, žmogaus teisų aspektus. E, mes būtinai atsižvelgsime į jūsų tyrimuose pateiktas išvadas ir e, taikysime jas savo veikloje. Aš norėčiau pasakyti, kad šios studijos reikalauja labai daug darbo ir žinau, kad e, tai reikalavo daug, pareikalavo daug darbuotojų, e, tai buvo labai sudėtingi atvejai, kai asmenys buvo laikinai sulaikomi, jiems apribojama laisvė, kai buvo dirbama su e, atvykstančiais nelydimais vaikais. Ir tai e, ta užduotis buvo tikrai labai sudėtinga. Taigi visų pirmiausia sveikinu Jūs, kad Jūs tą užduotį įveikėte. Ir aš norėčiau pradėti klausimų sesiją, užduodamas klausimą dėl žmogaus orumo. Jūs paminėjote e, pagrindinių teisų konvenciją ir hartiją. E, ir e, kad iš karto iškyla e, sudėtingų aspektų laikinai sulaikant asmenys ir įvairių incidentų neįmanoma išvengti. Tačiau ar teko susidurti su situacijomis, kai nacionalinėme lygmenyje Pavyzdžiui, atliekant pasieno kontrolės ne visada e, laikomasi diskriminacijos, e, nacionalinių diskriminacijų, antidiskriminacijos įstatymų nuostatų. Pavyzdžiui, pateiksiu Jums pavyzdį. E, kai kai kurios valstybės savo uh, oro uostuose, pasienio kontrolės postuose ne visuomet laikosi tam tikrų e, pagrindinių teisų konvencijos nuostatų. Ar nagrinėjate tokius atvejus? Kaip pavyzdžiui, E, kai asmuo yra sustabdomas ir apieškomas, tai e, įvairiausių e, dalykų galima, gali nutikti. Kai pavyzdžiui yra apieškoma asmuo nenurengiant arba netgi nurengiant. Taigi mano klausimas, ar jūs pažiūrėjote, e, peržvelgėte nacionalinės teisės nuostatas, kokios jos yra e, saugant žmogaus teisės pasienio kontrolės postuose? Ir buvo atvejis, kuris netgi pasiekė nacionalinį e, teismą dėl žmogaus teisų pažeidimo. E, manau, kad nacionaliniai teisės aktai ne visuomet yra pakankami užkirsti kelią e, žmogaus orumo pažeminimui. Ir norėčiau žinoti, ar E, tai nagrinėjote, ar atkreipėte į tą sudėtingą nacionalinių teisės aktų e, situaciją. E, nenoriu pasakyti, kad jūs nepakankamai dėmesio tam skyrėte, nes jūs atkreipėte dėmesį į vairiausias sritis, kaip prieglopščio klausimus, nelydimus vaikus ir panašiai. Taip, Taip, gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau pažvelgti į šį klausimą iš kitos pusės, nes e, akivaizdu, kad pasienio e, e, darbuotojų, tarnautojų darbas yra labai sudėtingas ir aš manau, kad turėtų būti darbo tvarkos taisyklės. Mančesterio oro uostas nėra pagrindinis mūsų šalies oro uostas, tačiau e, vis tiek yra tarptautinis oro uostas ir yra tam tikrų spragų darbo tvarkos taisyklėse. Ir šioje, e, šiame pranešime yra e, sakoma, kad pasienio darbuotojai ne visada yra E, malonus, ne visada e, tinkamai renka žodžius. Ir vėliau, e, kylant teisiniams ginčiams, tai gali atsisukti prieš juos. Ir E, dažnai e, sulaukia kaltinimų dėl priešiškumo. Tačiau e, manau, kad tokie argumentai yra uh, nerimti, nes e, asmuo visų pirmiausia turi būti įleistas į šalį, kad galėtų e, naudotis e, tos šalies teisės aktų teikiamą apsaugą. Taigi mano požiūriu, aš sakyčiau, kad yra e, taisyklės, e, kokie asmenys gali būti įleidžiami į šalį ir tos teis, nacionalinės teisės nuostatos, žinoma, paklūsta Europos e, teisės nuostatoms ir aš manau, kad kai kurios šios nuostatos yra nere, nerealios. Ir e, mūsų pasaulyje, kuriame mes gyvename, labai sunku tai užtikrinti. Ir manau, kad darbo e, tvarkos elgesio taisyklės e, padėtų pasienio darbuotojams jų darbe, dirbant ypatingai su nelydimais vaikais ir, ir panašiai. Dėkoju Jums. Žinoma, oro uostose turėtų būti saugi teisinė aplinka. E, juose turėtų būti saugi teisinė aplinka taip pat. Taigi e, norėčiau paklausti, ar yra Ar galima pasakyti, kad situacija yra vienoda e, teisės aktuose taikomuose uostuose ir oro uostuose skirtingose valstybėse? Ir aš e, iš patirties galiu pasakyti, kad e, tokia praktika gali būti labai skirtinga ES uostuose ir oro uostuose ir aš manau, kad šį klausimą reikėtų iškelti. Prašau, ponė Sipil, kitas klausimas. Ačiū labai. Gal visų pirma kartą leiste pateikti pastabą dėl pagrindinių teisų konferencijos rezultatų. Aš e, labai E, sveikinu, sveikinu jūsų poziciją e, dėl žmogaus e, teisų kovojant su kontrabanda. Na, o dabar dėl iššūkių, su kuriais susiduriama pasienio kontrolės postuose, tai norėčiau paklausyti, kodėl uh, susidurint su e, kasdieninėmis darbo problemomis, kai nėra tam skirtų specialių patalpų, kai e, nėra reikiamų kalbos žinių, kai dirbama su e, potencialiais pabėgėliais ar prieglopšio prašytojais ar e, nelydimais vaikais. Kodėl nėra pasirengimo e, finansuoti šią e, e, veiklą? Ir dar vienas klausimas. Ar yra pasirengimas iš kompetentingų institucijų e, remti e, finansiškai e, šią veiklą, sprendžiant iškylančius klausimus. Fernando. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas būtų panašus e, e, į tuos, kuriuos iškėlė mano e, kolegos prieš tai kalbėję. Kalbant apie žmogaus teisų agentūrą, analizuojant, apie, analizuojant situacijas sausumos sienose, sienos pereimuose, oro uostuose, Žinome, visi e, suprantame, kad e, yra e, komunikacijos problemų. Mes net čia susidurėme su komunikacijos problemomis. O kai ES piliečiai kerta vidaus sienas ES. Ir daugelis E, jų kai kurie kas savaitę vyksta į kitą ES valstybę, o mes kartais net kiekvieną dieną kertame vidinę sieną ir susidurėme su e, pasienio kontrole, kuri kelia susirūpinimą. E, yra mokymai, tačiau ar yra teisiniai mokymai? milijonai e, e, mūsų piliečių nežin, nežino, e, kokie teisiniai standartai galėtų pateisinti tokį elgesį su žmonėmis oro uostuose. Ar e, yra kažkoks tai e, diskriminacinis e, pagrindas, e, kai tam tikri asmenys yra tikrinami daugiau nei, nei kiti? E, taigi e, egzistuoja komunikacijos problema. Ką mes galėtume padaryti jūsų nuomonę, kad pagerintume situaciją šioje srityje? Kad e, įgyvendintume pagrindinių žmogaus teisų hartijos nuostatas. Kaip galėtume mes kaip teisėkuros organas Europos Sąjungoje padaryti, e, e, ką galėtume geriau padaryti, kad užtikrintume, kad nacionaliniai teisės aktai atitiktų Europos standartams. Ir kaip galėtume užtikrinti, E, kad e, operatyvinėje veikloje dirbantys asmenys, apsaugos darbuotojai e, būtų susipažinę su pagrindiniu žmogaus teisų prigimties klausimais. Nes mūsų nuomonė E, pasienio tarnautojai atrodo nesuvokia, e, kokios jų yra e, kompetencijos ir kokių teisės aktų jie turėtų paisyti, kad nepažeistų žmogaus teisų, nepažeistų žmogaus orumo. E, ir dažnai girdžiame, e, girdime atsakymą, kad mes nežinome, apie ką jūs čia šnekame. Mes laikome savo darbos, e, darbo tvarkos taisyklių. Ir jūsų reikalas klausyti tai, ką aš jums pasakau. Stovėkite čia ir nelieskite savo bagažo. Štai taip mes su mumis elgiamasi kasdien. Kaip mes galėtume pasiekti tuos darbuotojus ir pakeisti situaciją. Ir manau, jūsų atlikti tyrimai tik tai dar labiau įtikina mus e, e, e užsispyrus dirbti šioje srityje. Dėkuoju Jums už pasisakymą. Manau, kad jūs e, kartą iš jungtinės valstijų atvykęs e, man pasakojate apie panašią situaciją. Ir jūs taip e, vaizdžiai tai papasakojate. Prašau, dabar ponė Bonifoj. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dėkoju Jums už šios du pranešimus, kurie tai pateikė labai daug įdomios informacijos ir iš esmės papasakojame mums apie tai, apie ką mes jau žinojame, kad prie sienų uh, kirtimo punktų reikia daugiau rūpintis pagrindinėmis žmogaus teisėmis. O tenai dažniausiai visas dėmesys skiriamas saugumui. Mes turime apsaugoti žmogaus orumą ir taip pat galimybę gauti informaciją ir galimybę apskūsti sprendimus. Nepilnamečių apsauga tai yra labai reikalingi dalykai ir jūsų rekomendacijos yra labai konkrečios ir jas reikės konkrečiais veiksmais įgyvendinti. Taigi, kaip valstybės narės ir komisija uh, E, reagavo į šios pasiūlymus, ar jūs jau žinote apie jų reakciją, ar pagrindinių teisų agentūra ketina stebėti, kaip bus taikomos šios rekomendacijos, ypač pasiūlymas e, e, atsižvelgti į pagrindinių teisų aspektą, kai vertinama yra šengino erdvės, vertinamas šengino erdvės funkcionavimas. Ir kaip mes galėtume atsižvelgti į šių tyrimų ir studijų rezultatus, rengdami teisės aktus. Dėkoju. Dėkoju labai. E, taip, šiuose ataskaitose e, yra e, paliečiamas profiliavimo klausimas. Prašau, ponė Venberg. Ačiū už pasisakymą ir už labai įdomų pristatymą. Ir uh, Žinau, kad jūsų laukia daug iššūkių. Norėčiau tik tai konstatuoti, kad mes labai e, teigiamai žiūrime e, Eurodac e, ir vis plačiau taikoma, taikomus informacijos mainus. Ir esame už Dublino susitarimo griežtesnį taikymą. Norėčiau paklausti, ar egzistuoja e, studija, kaip e, skirtingose valstybės nariuose yra e, įgyvendinamos Dublino sustarimo nuostatos. Like it, so, um... Ačiū. Prašau žodis Jums. Dar kartą ačiū už įdomų pristatymą. Pirmiausia, pirmininkė, pradėsiu nuo jūsų klausimo dėl e, laisvės ateimimo pasienio kirtimo punktuose. E, Mes netlikome tyrimų konkrečiai šiuo klausimu, bet Šengeno sienų kodeksas, o tai yra Šengeno teisino sudėtinė dalis irgi taikoma tokioj situacijai ir joje nurodoma, kad keliautojai, su keliautojais turi būti elgiamasi taip, kad nebūtų pažeidžiamas jų orumas. Taigi be jokių abejonių taip mes, atlikdami tyrimą, susitelkėme ties tokiais dalykais. Kai asmo yra sulaikomas, tai bent jau tam asmeniui informuojama, kas vyksta, kodėl tai vyksta ir pasiūloma galimybė pasinaudoti teisinę pagalbą. Taigi mes nustatėme, kad ne visais atvejais ta informacija yra, tačiau informacija yra suteikiama, tinkamai suteikiama. Jūs turbūt taip pat turėjote galvoje profiliavimą etniniu pagrindu. Atlikdami apklausą ir 400 pasienio pareigūnų atsakė tą klausimą, taigi tai yra pakankama imtis ir tie duomenys yra nurodomi mūsų ataskaitos priedė. Taigi klausėme pasienio pareigūno, kaip jie profiliuoja asmenis ir matome, kad kokiu nors sisteminių profiliavimo modelių nenustatėme, tačiau nustatėme, kad kai kuriais atvejais asmenys gali būti diskriminuojami, nes e, keliautojai sakė, kad per antros linijos patikrinimą jie jautėsi diskriminuojami. Dėl profiliavimo etninių pagrindų jau 2010 metais mes parengėme tokią, tokį lankstinuką dėl to, kaip išvengti profiliavimo etninių pagrindų. Ir ši knygelė yra skirta darbuotojams, Tikimės, kad atsižvelgiama į tai, kas joje nurodoma ir mūsų kolegos Frontex agentūroje taip pat yra raginami naudoti šią, šią informaciją ir pasinaudoti ją vykdant mokymus. Dabar norėčiau pereiti prie kito klausimo. E, taip, mes e, pirmiausia norėjome atlikti tyrimą Junktinės karalystės didžiajame oro uoste Heathrow, tačiau mums nebuvo suteikta prieiga, todėl negalėjome atlikti tyrimo ten, tačiau iš pradžių ketinimas buvo būtent toks. Ir Junktinėje karalystėje mes nustatėme situaciją Mančesterio oro uoste, kaip jūs žinote, tai irgi yra nemažas uostas. Dėl kitų pastabų e, mūsų ataskaitoje dėl sienų, e, dėl sausumo sienų, tai nustatoma, kad patikrinimai yra atliekami tinkamai, yra naudojama atitinkama tinkama kalba visose pasienio kirtimo punktuose Na, e, pasienio pareigūnai neturi neigiamų nusistatymų, tiesiog kartais atsiranda su kalba susijusių kliučių. Taip pat e, nustatėme ir labai teigiamų pavyzdžių, kaip elgėsi pasienio pareigūnai ir kartais viršydami savo įgaliojimus. Pavyzdžiui, kolegija išteiškino, kad kai kurie pasienio pareigūnai iš savo lėšų pirko vandenį sulaikytiems asmenims labai sunkiomis sąlygomis. Ir taigi iš tikrųjų tai atsveria tą neigiamą požiūrį. Ir elgiamasi tikrai pagarbiai su tais asmenimis, kurie yra pažeidžiamo padėtie. Parlamento narė Sibal klausė, kodėl nėra didesnio supratimo, didesnio formuotumo apie tai, kokias teises turi keleiviai ir kodėl nenorima pagerinti situacijos, kad būtų galima laikytis E, standartų, kurie įtvirtinti, pavyzdžiui, Šengeno sienų kodekse. Taigi nuostatos yra labai aiškiai suformuluotos. Mes pastebėjome ir vėlgi norėčiau priminti, kad yra priedas, kuriame nurodyti klausimai, kurie buvo pateikti pasienio pareigūnams. Ir mes klausėmės, ar norėtumėte didesnio apmokymo ir gal galėtumėte nurodyti tas rytis, kuriuose reikėtų geresnio apmokymo. Tai buvo 38 klausimas ir pasienio pareigūnai teigia, kad neturi pakankamai žinių apie vaikų teises ir duomenų apsaugą, bet norėtų mokymų šiais klausimais. Taigi valstybinės valdžios institucijos turėtų e, norėti investuoti į šias rytis, bet dėje negaliu tvirtai pasakyti, kaip yra. Ir e, CEPOL kolegos e, kurie atlieka mokymus, taip pat Frontex pareigūnai galėtų konkrečiau apie tai pakalbėti ir, žinoma, reikėtų tinkamesnio pasienio pareigūnų apmokymo ne tik dėl vaikų teisių, bet ir dėl e, paprasčiausio jautrumo elgianti su žmonėmis atsidūrusiais e, sudėtingoje situacijoje. Dar buvo užduotas e, vienas klausimas, ponia Aguilar. Klausė, taip, iš tikrųjų, dėl žmogaus teisių kad yra nedaug žinoma apie savo teises, ypač mažai žino apie tie, žmo, tie žmonės, kurie atsidūrė pažeidžiamoje padėtyje ir 2008 metais e, buvo nustatyta, kad tikrai žmonės labai mažai žino apie savo teises. Kalbant apie praktinius dalykus, tai galėčiau pasakyti, kad pirmiausia, Europos pagrindinių teisių agentūra e, rengia vis daugiau lankstinukų biuletenių, kurie yra skirti e, teikiantiems peticijas. Ir iš tikrųjų tai yra patys populiariausi leidiniai, nes yra didelė rinka. Žmonės nori mokymų dėl to, kaip apginti pažeidžiamus asmenis. Ir tie mokymai yra svarbus ne tik dėl profiliavimo etninių pagrindų, bet ir dėl, pavyzdžiui, teisės aktų, dėl pabėgėlių, dėl duomenų apsaugos. Ir rengiamos, rengiami tie vadovai, tos knygelės, kurios tikrai, kuriomis atliepiama į tą poreikį. Turime ir gerosios praktikos. Ir svarbiausia yra informuoti valstybės narės, kurios apie tai nežino, kad kitose šalyse yra daugiau gerosios praktikos ir visai lengva turėtų būti mm, tai padaryti. Dėl šios priežasties ir buvo įsteigta pagrindinių teisų agentūra, kad, būtų, kad galėtų skleisti informaciją apie tai, pavyzdžiui, dėl nepykantos e, kurstomų nusikaltimų. Kai kuriuose valstybėse narise yra puikiai dalyjamas informacija ir aptariami tie klausimai ir pasitelkiama kitų šalių praktika. Dabar pereisiu prie vada, ponios Vadalon klausimo. Et dėl Šengeno vertinimų mes taip pat prisidedame ir šis e, Europos pagrindinių teisų agentūra taip pat yra paprašyta prisidėti prie šio darbo, tai yra labai naudinga, ir pateikti, paprašyta pateikti vertinimą apie Šengeno vertinimo sistemą, kaip laikomasi pagrindinių teisių ir ar reikalinga pagalba kai kurioms valstybėms narėms dėl konkrečių Šengeno vertinimo sričių. Na ir paskutinis klausimas dėl Dublino reglamento, kol kas nedaug ką galiu pasakyti nes e, ne, nenagrinėjome šio konkretaus klausimo, taigi ir nenorėčiau e, kalbėti apie tokius dalykus, kurių negaliu patvirtinti nei duomenimis, nei moksliniais tyrimais. Ačiū. Taigi diskusiją šiuo klausimu baigsime. Norėčiau tik pakartoti tai, ką sakiau pradžioje. Ačiū Jums, ponia Abink, ir visai jūsų pagrindinių teisės, teisių agentūros e, darbuotojų komandai už atliktą darbą. Anksčiau tokio nebuvo, tokio tyrimo oro uostuose nebuvo. Ir tikrai labai svarbu kalbėti apie profiliavimą, žmogaus orumą, teisinius aspektus. Suprantu, kaip sunku turėjo būti atlikti šitą darbą, bet mūsų komitetų jūsų pateikta informacija yra labai svarbi ir kaip e, tuo įsitikinote, klausydamiesi klaus, kolegų klausimų ir komentarų. Džiaugiuosi, kad šį klausimą įtraukėme į darbo tvarkę ir džiaugiuosi, kad jūs e, pristatėte e, savo pranešimą. Nežinau, kaip dėl šengeno nuostatų dalykai dėl mūsų piliečių apsaugos uostose ir oro uostuose, bet tai nereiškia, kad saugumo klausimams mes neskirsime daug dėmesio, bet labai svarbu užtikrinti pažydžiamiausių asmenų orumą ir žmogaus teisės. Deja, visoje ES dar nematome nuseklumo to klausimo. mums, mūsų komiteto nariams labai svarbu gauti informacijos šiais klausimais. Na, saugumas yra vienas klausimas, kuris yra svarbus, bet nuostatų nuoseklumas, taisyklių nuoseklumas uostos ir oro uostos irgi labai svarbu įsitikinote, kad ir mūsų komiteto nariai turi žinių ir patirties šiais klausimais. Na, o dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. 12 val. 15 minučių turėsime balsuoti, bet kadangi taip greitai dirbame, tai tikiuosi, kad galėsime pradėti balsavimą ir anksčiau. Gal koordinatoriai galėtų pasakyti visiems, kas norėtų ateiti į salę anksčiau, kad ko gero balsavimas prasidės anksčiau nei 12.15. Na, iš kūno kalbos maltau, kad nelabai patiko šis pasiūlymas. Gerai, tuomet balsuosime 12 val. 15 minučių. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra komisijos pristatymas dėl šeštosios pusmetinės Šengeno erdvės veikimo ataskaitos. Lapkričio 27 dieną komisija patvirtino šią ataskaitą. Ankstesnė ataskaita buvo pateikta lybe komitete Liepos mėnesį, o dabar suteiksiu žodį komisijai, kad ji pristatytų e, savo e, pranešimą. Pone Nilsen, žodis jums. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums už galimybę trumpai pristatyti e, šią ataskaitą, kurią komisija patvirtino praėjusią savaitę. Paprastai mes tai vadiname reguliarių patikrinimų, kaip veikia Šengeno erdvė ir kad būtų galima susidaryti bendrą vaizdą, kaip veikia ta Šengeno erdvė. E, tuo pačiu, remdamiesi šiuo dokumentu, mes e, aptarėme visą situaciją. E, apriepėme visas Šengeno erdvės teisinos rytis, išorės sienas, vertinome e, pas, pasienio e, sienų kontrolę prie vidaus sienų. Ir nuo gegužės pirmos iki spalio mėnesio buvo ypatingai susitelkiama ties šiais klausimais labai trumpai. E, Mes tikrinome situaciją prie išorį sienų ir nenustebino, kad svarbiausias klausimas tai labai didelis migrantų srautas prie pietinių jūrų sienos Italijoje, Graikijoje. E, kai stebime rytinės sienas, tai situacija gana stabili, krizė Ukrainoje dar niekaip nepaveikė sienų ar e, rytuose esančių valstybių narių, bet situacija gali ir pasikeisti. Paskutinis dalykas dėl išorės sienų tai yra diskusija, kuri vyko praėjusiais metais diskutavome, kaip pasienio patikra gali prisidėti, stengiantis įveikti užsienio kovotojų problemą, kai ES piliečiai vyksta į Siriją ir dažniausiai grįžta radikalizuoti ir pasienio kontrolė nėra sprendimas, tenkintis įveikti šią problemą. Yra daug kitų dalykų, kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Mes tarėme su valstybėmis narėmis, kaip reikėtų interpretuoti Šengeno kodeksą, kad būtų galima praktiškai geriau jį taikyti ir e, susitarėme tuo klausimu. Manome, kad šiandieno nuostatos yra tinkamos ir pakankamai lankščios ir jas galime pasitelkti sprendžiant šį klausimą dėl vidaus sienų, dėl situacijos šiandieno erdvėje. Tai norėtume pasakyti, kad trūksta pažangos, sengiantis nustatyti situaciją E, dėl antrinio piliečių judėjimo, kurie juda tarp valstybių narių. Ir mes kartu su Frontexu prieš keletą metų pradėjome šį tyrimą, siekdami, nustatyti, siekdami e, pasitelkti faktus, kad įvertintume situaciją Šengeno erdvėje. Tačiau daug valstybių narių dar nepateikė Frontexui pakankamai informacijos, kad būtų galima susidaryti šį vaizdą. Paprastai valstybės, yra trys atvejai, kai valstybės narės laikinai savaitėj įvedė kontrolę prie vidaus sienų Ir komisija nemato reikalo abejoti tokiomis priemonėmis, kadangi buvo paaiškintos priežastys. Ataskaitoje mes tik nurodome, kad nepakankamai yra nepakankamas valstybių narių informacijos pateikimas įvedus tą patikrinimą, ar kiek tai yra veiksminga, proporcinga Mes e, sienų kodekse turime įvairius kriterijus, taigi laukiame tos informacijos iš valstybių narių, kad mes galėtume ir parlamentą informuoti apie tai. Dėl Šengeno vertinimo Dabar, kai mes kalbame, tai jau senasis mechanizmas e, baigia galioti ir naujas mechanizmas įsigalioja. E, manyčiau, drįščiau pasakyti, kad pažanga pasiekta tinkamai. 2015 mes įgyvendinome visas priemonės, patvirtinome visus rengiamuosius dokumentus. 2015 metais įvertinsime Belgiją, Niderlandus, Austriją, Vokietiją ir Lichtensteiną. E, visose Šengino aiki nustatytose srityse ir papildomai dar bus nepaskelbtų vizitų, tikrinsime išorės ir vidaus sienas e, atrinksime tam tikras valstybės narės iš Schengeno erdvės tokiam patikrinimui. Šioje ataskaitoje nurodome, kad dėja taryba dar neprieimė sprendimo dėl vidaus sienų kontrolės tarp Rumunijos ir Bulgarijos, bet tikimės, kad greitai bus priimtas sprendimas tuo klausimu. Apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad šioje ataskaitoje mes e, pabrėžėme tris pagrindinius klausimus, kuriais norėtume padiskutuoti ir dėl kurių norėtume ir tarybos ir parlamento nuomonė sulaukti. Pirmiausia, tai yra pasirengimas prie rytų sienų, jeigu situacija pasikeistų ateityje, ar esame pasirengę pasirengę reaguoti, ar valstybės narės turi tinkamus pajėgumus susitvarkyti situaciją, jeigu jį pasikeistų. Antras dalykas yra susijęs su e, migrantų srautais ir ar Šengeno valdysenoje e, reikėtų ką nors pagerinti ar keisti, atsižvelgiant į tuos migrantų srautus. Arba ar tai yra klausimas susijęs su kitomis artimai susijusiomis rytimis, pavyzdžiui, prieglopšio prašymo ar bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Ir trečiasis klausimas yra labiau praktiškas, bet irgi norėtume gauti informacijos dėl visus informacijų sistemos taikymo praktikoje ir kokia būtų patirtis šiuo klausimu tiek, pirmininkė. Esu pasirengęs atsakyti į parlamento narių klausimus. Much, Dėkuoju, panu Nilsonui. Labai glaustas e, pranešimas, bet jūs pateikite nemažai informacijos ir uždavėte net tris, iškelėte tris klausimus susijusius su mūsų rytų sienomis ir su e, Šengeno vizų informavimo e, informacinė sistema. Uh, ir kai kurios kitus klausimus. Dabar norėčiau suteikti žodį vienam iš mūsų ekspertų. Pone Kauelio, Karlos, gal tu pradėsi diskusiją? Ačiū pirmininkė. Ir taip pat norėčiau padėkoti ir Europos komisijai už tai, kad ji parengė labai išsame, labai informatyvę ataskaitą, labai tikrai gerai parengtas dokumentas. Pirmiausia, noriu išsakyti dvi mintis. Pirmiausia, Komisijos e, nurodyti skaičiai dėl padidėjusių migrantų srautų Tarptų skaičių yra ir žmonių e, keliavusių per viduržymio jūrą. Mes matome, kad vis daugiau migrantų būtent per viduržymio jūrą stengiasi pasiekti Italijos ir Graikijos krantus. Taip pat tose šalise pastebėjimas ir prieglopšio prašytojų e, skaičiaus padidėjimas. Komisija pasakė, kad remiantis dabartinių teisinių pagrindų ir dabartinė teisinė sistema galima susitvarkyti su šiomis grėsmėmis ir kad visiškai nereikia priiminėti naujų teisės aktų. Tai yra nepaprastai svarbu. Nes atsižvelgiant į dabartinį kontekstą, į dabartinės aplinkybės, mes matome, kad populistinės partijos vis dažniau kalba apie tai, kad reikia iš karto nedelsinti teikti, keisti teisės aktus, užtaikius jau dabar galiojančias taisyklės. Yra ne taip, kaip nurodo komisija, šengeno erdvė taikomos um, taisyklės yra tinkamos ir jas reikia tinkamai įgyvendinti. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad ji labai išsamei išnagrinėjo dabartinę situaciją ir ypač e, atvejus, kai laikinai buvo atnaujinta kontrolė prie vidaus, vidaus sienų. Analizė rodo, kad ES visiškai teisingai reikalavo, kad būtų nustatyti nauji kriterijai taikant šį mechanizmą Šengeno erdvėje. Gal komisijai ir Europos parlamento daromas spaudimas buvo netei nemalonus, bet aš manau, kad mes elgėmės visiškai teisingai. Norėčiau padėkoti komisijai ir už tai, kad ji dabar sparčiau pradeda pažeidimo procedūras prieš valstybės narės. Naujos šiandieno erdvėje taikomos taisyklės turėtų įsigalioti 2015 m. vasario mėnesį. Europos parlamentas nekantriai lauks ataskaitos dėl patikrinimų neperspėjus Nes e, aš galiu Jums priminti, kad e, paskutinį kartą per darybas tarp Europos parlamento ir tarybos apie šį klausimą buvo daug kalbama. Europos parlamentas reikalavo, kad būtų taikomos e, griežtesnės procedūros Šengeno erdvės šalyse. Bulgarija ir Rumunija taryba turės priimti galtinį sprendimą dėl šių šalių Šengeno erdvės informacinė sistema. Parlamentas vėlgi visiškai teisingai e, kalbėjo apie tai, kad ši sistema yra nepaprastai svarbi priemonė. Ir kad problemos susijusios su saugumu iškilo ne dėl ES, o dėl kitų šalių. Ir mes taip pat pateikėme rekomendacijas, kad valstybės narės turėtų daugiau dėmesio skirti saugumo patikrinimams. Saugumo sistemų patikrinimas turi būti atliekamas reguliariai ir kad e, tų patikrinimų negali atlikti privačios įmonės veikiančios subrangos pagrindu. Tokius patikrinimus turi atlikti valstybės įstaigos. Dabar porą žodžių apie vizas. Pagrindinių teisų agentūros e, atstovas ką tik mums papasakojo apie tai, kas vyksta, kai, e, kai asmenys tikrinami yra prie ES sienų. Pasienio pareigūnai minėjo, kad informacinėse sistemose yra daug klaidų. Tai yra aktuali problema. Mes anksčiau taip pat jau esame girdėję apie šias problemas ir šiandien mūsų nugastavimai buvo patvirtinti. Tai reiškia, kad netinkamai yra renkami statistikos duomenys. Ir kas yra dar blogiau, po to e, priimamos politikos priemonės, e, kurios yra rengiamos atsižvelgiant į tuos duomenys, yra e, bergžios. Manau, kad reikėtų kreiptis valstybės narės, kad jos statistikos duomenės rimtų, rinktų atidžiau ir uh, geriau. Dėkuoju. Toliau, ponė Revondela Bonifon. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši ataskaita parodo, kad valstybių narių veiksmai šiandieno erdvėje dažnai netitinka ES teisės aktų, ypač pagrindinių teisų srityje. Jūs kalbėjote apie gražinimo direktyvos taikymą valstybėse narėse ir apie administracinės problemas. Yra, komisija taip pat ketina imtis pažeidimo procedūros kai kurių valstybių narių atžvilgių. Gal jūs galėtumėt patikslinti, kokios tai bus valstybės narės ir kas tai yra per pažeidimų nagrinėjimo procedūrą. Toliau mes matome, kad kai kurios valstybės narės sulaiko trečių šalių piliečius gan reguliariai. Tai turėtų būti kraštutinė priemonė. Bet to e, apie šią problemą daug kalba pilietinės visuomenės organizacijos. Ir e, dažnai migrantų pagrindinės teisės yra pažeidinėjimas. Be to komisija da, kalba apie tai, kad a, e, galima būtų ne tik sulaikinėti da, po, a, trečių, trečių šalių piliečius. Gal jūs turite geriausios, pažangiausios praktikos pavyzdžius a, iš kokių nors a, trečių šalių? Dėkoju. Dėkuoju toliau N. Guriano. Ačiū pirmininkė. Dvi mintis norėčiau pasakyti. Pirmiausia, 36, e, punktas 3.6. Tenai komisija sako, kad ji e, remia, e, visapusiškai remia Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimą prie šengeno erdvės. Uh, Klausimas mano yra toks, kokia yra dabartinė situacija? Gal komisija turi kokių naujausių žinių? Toliau, kitas mano klausimas yra susijęs su vizų politika ir admisijos susitarimais. Tai yra ataskaitos e, da, a, e, punktas 4.3. E, Rumunija, Kipras, da, Lenkija a, ir Malta pateikė e, informaciją dėl Australijos ir JAV taikomų šių šalių e, piliečiams vizas. Ir čia aš norėčiau paklausti, ar komisija ketina kaip nors keisti situaciją šioje srityje. Dėkoju. Toliau Birgit Sipel. Birgit, prašau. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad mano galva mūsų komiteto posėdis šiandien yra nepaprastai įdomus. Mes e, kalbame apie tai, kaip galima būtų užtikrinti didesnį saugumą. Kalbėjome ir apie asmenų tikrinimą pasienio punktuose. Ir e, mums e, darosi dar visai aiškiau, ką reikia daryti. Girdėjome ir apie tai, kad valstybės narės ne visuomet e, tinkamai taiko visas taisyklės, ypač kaip patikrinimai atliekami e, neperspėjus, gauname tokios informacijos. Taip pat e, buvo pateiktos rekomendacijos apie tai, kaip galima būtų gerinti dabartinę situaciją. Vienas dalykas, kurio trūksta, tai yra tai, kaip į visus tuos pasiūlymus reaguojama vietoje, tai yra kaip tai reaguoja patys pareigūnai, ką jie mano apie tai, kokios yra sistemos spragos, ką reikėtų taisyti ir ką reikėtų daryti tam, kad dabar galiojantis teisės aktai tinkamai būtų įgyvendinami, siekiant efektyviau tikrinti asmenys e, sienų kirtimo punktuose. Kolegos taip pat kalbėjo ir apie Bulgariją ir Rumuniją ir šių šalių siekį prisijungti prie šingimo erdvės Panašu, kad tai yra da, pasaka be galo. Komisija taip pat minėjo šį klausimą. Aš tikiuosi, kad valstybių narių nuomonė pasikeis netrukus. Aš tiesiog norėčiau paklausti komisijos, ar jūs matote jau kokių ženklų, kad valstybių narių nuomonė pradėjo keistis. Na kągi, tai. Uh, Toks yra teigiamas, teigiama pastaba ir aš jums perduodu žodį, ponė Nilsen. Taip, aš kartu pradėsiu nuo paskutinės pastabos. Deja, aš nenorėjau pernelik optimistiškai jūs nuteikti. Aš tikėjausi, bent jau stengiausi kalbėti neutraliai apie Bulgariją ir Rumuniją. Anot mano turimų duomenų, Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo prie šengeno erdvės klausimas nėra įtrauktas iki, į kitą savaitę vyksančio teisingumo ir saugumo ministrų tarybos posėdžio darbo tvarkė. Taigi valstybės narės dar turės kada nors vėliau spręsti šį klausimą. Toliau kiti pateikti klausimai. Aš norėčiau patikrinti kai kuriuos duomenys. Pavyzdžiui, dėl gražinimų direktyvos aš turėčiau patikrinti prie kurių šalių atžvilgių e, imtasi buvo pažeidimo procedūros. Toliau sulaikymo alternatyvos, man atrodo, kad praeitėje jau nagrinėjame šį klausimą bendradarbiaudami ir su pagrindinių teisų agentūra. Ir mes ir ši agentūra e, išskyrė geriausios pažangiausios praktikos pavyzdžius, kurie gali būti pritaikyti kitur. Tai štai kaip aš atsakyčiau jūsų klausimą. Man atrodo, kad Tiek buvo tų klausimų. Toliau abipusiškumo principas vizų srityje. Mes tęsėme dialogą su trečiomis šalimis ir su penkiomis šalimis, e, iš kurių gavome pranešimus. Ir paskutinis dalykas. Iš tikrųjų, kartais mums stinga informacijos apie tai, kokia yra situacija sienų kirtimo punktuose, kokia realiai yra situacija, jeigu jūs pažvelgsite į šiandieno erdvės teritoriją, jūs suprasite, kodėl tokią informaciją rinkti yra sunku. Ir mes tikimės, kad šiandieno informacinė sistema padės mums geriau rinkti konkretesnę informaciją. Be to, bendradarbiaudami su uh, kitomis agentūromis, tokiamis kaip Frontex ir pagrindinių teisų agentūra, mes stengiamės rinkti geresnę informaciją. Ir aš jiems už tai galiu tik pagirti šias agentūras ir jų darbą. Dėkuoju už tokius apibendrinimus. Uh, Na kągi, gerbimi kolegos, toliau pagal darbo tvarkę mes turėtume balsuoti, bet balsavimas turėtų prasidėti tik tai 12.15 e, minučių. Na kągi, aš neišdryščiau dabar pradėti balsavimo, nes e, kolegos tikrai tam pasipriešins. Mes galime balsuoti dabar, bet e, ko gero daug kas negalės dalyvauti tuomet tame balsavime. Taip, taip, matau, kad kolegos yra nepatenkinti. Uh, Žinau, kad yra kolegų, kurie uh, yra nusiteikę atlik, atvykti lygiai 12 val. 15 minučių. Tai kągi darysime dabar? Na kągi, paskelbsime pertraukėlę tuomet. Bet ta pertraukėlė bus trumpa ir nevėluokite. Gerai? Aš tikrai nu, dabar norėčiau balsuoti. Bet uh, turime dėja e, palaukti, nes kolegos ketina ateiti 12 val. 15 minučių, o jūsų prašau ateiti čia 12 val. 14 minučių. Ačiū. Okay, colleagues, the, uh, the voting procedure begins. Take your seats. Gerbimi kolegos, sėskitės, pradėsime balsavimą dėl rezoliucijos e, siūlymo projekto. Visų pirmiausia, pasiruoškite balsavimo korteles ir susėskite, prašau. Prašau. Taigi dabar balsuosime e, dėl vieno klausimo. Balsavimas e, dėl kito klausimo atidėtas e, vėlesniam laikui. Balsuosime dėl ES vidaus saugumo strategijos atnaunimo. Žodinis klausimas tarybai ir e, komisija. Komisijai bus pateiktas e, gruodžio mėnesio plenarinėme posėdėje, o šiandien dėl to balsuosime. Kadangi komisija šiuo metu e, rengia ES vidaus saugumo strategiją. Ir dabar balsuosime dėl bendro rezoliucijos siūlymo teksto. Aš norėčiau pateikti pakeitimų. Ar įmanoma? Gal pakartokite, prašau, savo pakeitimą žodžių. Aš pradėsiu nuo punkto B, kuriame norėčiau e, papildyti. E, tai yra e, padidėjimas, migracijos strautnų, strautų padidėjimas ir e, religinio ekstremizmo e, padidėjimas. Ir e, kad tai glaudžiai sėtina su pasaulinė taika ir saugumu. C punktas pakeitimas, kad ES turėtų bendrą saugumo strategiją, tai joje turi būti atsižvelgiama į nacionalinės kompetencijas tam tikrose politikos srityse ir e, stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, ypač kalbant apie pasienių kontrolę, šengeno sustarimus ir e, vizų, vizų kontrolę. Ketvirtas punktas – papildymas e, vidaus terorizmas, prekybos žmonėmis, žmonių išnaudojimas, vaikų išnaudojimas. Punktas 4.2. Pakeitimas. Pripažinti ankstesnės Europos, kad e, ankstesnės Europos Sąjungos strategijos šioje srityje e, e, nepasiteisino. Reikėtų naująją strategiją susijęti su saugumo grėsmėmis ir E, e, reikėtų pripažinti, kad ankstesnės susir... E, strategijos sukūrė tam tikrą užburtą ratą ir padidino migracijos srautus į Europą. Mes turime užkirsti e, kelią socialiniai atskirčiai imigrantų grupėse ir parlamentas pabrėžia, e, kad nebendradarbiaujant e, su globalinėmis institucijomis ir trečiosiomis šalis, šalimis mes negalėsime užbaigti šio blogojo rato. Penktas punktas. Europos parlamentas stebi religinio ekstremizmo apraiškų e, didėjimą Europos Sąjungoje ir, e, ir didžiausią saugos grėsmę mato užsienio e, ekstremistų verbavimą turime imtis įvairiausių priemonių ir pasinaudoti kaip galima efektyviau esamais teisės aktais, bei kartu su Europos valstybės narėmis, narėmis e, reikia kovoti su terorizmo apraiškomis E, kad užkirstume e, kelią naujoms grėsmėms pasauliniai taikai ir saugumui Europos Sąjungoje. Dešimtas punktas. Parlamentas pabrėžia, kad abipusis pasitikėjimas turi būti stiprinimas tarp valstybių ir e, komisijos gerbent teisinių sistemų įvairovę Europos Sąjungoje. Vienuoliktasis punktas. Papildymas Parlamentas pabrėžia, kad šis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis turi būti e, derinamas atsižvelgiant į esamą padėtį ir vidaus e, e, grėsmės. Taip pat stengtis spręsti šias problemas su trečiosiamis šalimis, taip pat skatinti skatinti specialių susitarimų sudarimą, e, sugražinimo sutarčių pasirašymą. Parlamentas pabrėžia, e, kad būtina bendradarbiauti e, ir tai yra vaisingiausias dalykas E, įtvirtinant subsidiarumą. 13 punktą siūlau iš visų išbraukti. Ačiū už suteiktą žodį. Pagal 169 straipsnį, ar yra e, prieštaravimų šiam žodiniam pakeitimui? Prašau, pakelkite rankas, kad galėčiau suskaičiuoti. Taigi prieštaravimų yra daugiau negu keturi, taigi pagal 169 e, darbo tvarkos taisyklių straipsnį aš negaliu priimti jūsų pakeitimų. Dabar balsavimą pradedame. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. E, taigi 38 už ir 4 prieš. Dėkuoju. Dėkuoju, kolegos.